Colleagues. Kolegos. Nors ir ne visi šešėliniai pranešėjai susirinko, kadangi turime labai ilgą darbo tvarkę, siūlau pradėti. Turime 45 minutės klausimams ir atsakymams su Europos Sąjungos transatlantinės ekspertų grupės duomenų apsaugai pirmininku, kurie informuos mus apie esamą situaciją. E, jie susitiko du kartus Liepos mėnesį, taip pat praeitą savaitę 19-20 rugsėjo Vašingtone ir ES delegacijos šią darbo grupę vardu kalbės Polas Nemicas. Po to galėsime suteikti galimybę pranešėjai ir šešėliams pranešėjams užduoti klausimus. E, jūs atsakysite į tuos klausimus ir po to, jeigu bus laiko, tai parlamento nariai galės užduoti jums klausimų. Prašom. Ačiū. Čia buvo antras darbo grupės posėdis. Pirmasis buvo bandomasis, tyriamasis posėdis, aiškinantis, ar reikalingi tokie sustikimai. Antrą kartą sustikus buvo pareikalavus Junktinių valstybių pusiai, buvo kalbama apie priežiūros mechanizmus, kurie užtikrintų, kad slaptosios tarnybos Junktinėse valstybėse veiktų pagal Junktinių valstybių įstatymus. Mūsų pažindino su dviem sistemomis vykdoma, vykdomąją priežiūrą, ypač nacionalinės e, žvalgybos Baltųjų rūmų e, vadovas e, ir visas agentūras prižiūrinčios priežiūros įstaigos vadovas pristatė mums kaip yra vykdoma priežiūra kongreso. Taip pat sustikome su Senato ir atstovų rūmų žvalgybos komiteto atstovais ir taip pat Teisingumo departamentas pristatė mums teisės saugos priež... teismų priežiūros sistemą. Taip pat e, mums buvo sutikta galimybė susitikti su, su komitetu, kuriems pirmininkas, prezidentas Obama e, suteikė pareigą peržvelgti žvalgybos ir stebėjimo įstatymų apžvalgą pirmininkais. E, vienas buvo politinės priežiūros e, organizacijos e, darbo grupė, tai yra grupė, kuri turėtų apžvelgti visus antiteroristinius teisės aktus. Ir šis, ši darbo grupė turėtų atsakyti į tris klausimus. Pirmiausia, ar Junktinių valstijų tarnybų kovojant su terorizmu yra teisėtos, antra, ar įstatymai yra konstituciniai ir konstituciškai, ir trečia, jeigu taip, ar tai yra gera politika. Taip pat susitikome su kita e, institucija, kurią įsteigė prezidentas būtent E, grupė, kurie turėtų teikti pasiūlymus dėl geresnio technologijos panaudojimo, suderinant e, nacionalinį saugumą su pagrindinėmis teisėmis. E, šiai grupiai vadovauja profesorius Bayeris. Tai yra vienkartinė grupė, kuri raštu turėtų teikti informaciją maždaug metų pabaigoje ir taip pat pačiam prezidentui šią informaciją. Abi grupės mums sudarė įspūdį, kad yra tam tikras atvirumas galimybė pokyčiams. Antroji, antroji grupė sakė, kad jų įgaliojimų dalis yra vertinti reikšmę visų, visų tų dalykų politikai. Žinoma, mes uždavėme ir klausimų susijusių su e, e, tos veiklos susijusių su ES piliečiais mastu ir poveikiu, tačiau atsakymai, kuriuos gavome, apsiribojo atsakymai susijusiais su priežiūra. Tai yra bandant pademonstruoti ir turiu pasakyti, kad tas, tos demonstracijos buvo įspūdingos. Tai yra būtent kad e, jungtinių valstybių sistemoje patikrinimo ir e, tikrinimo balansas yra pakankamai įspūdingas, užtikrinant, kad agentūros veiktų pagal įstatymus. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau paprašyti pranešėją, pana Moravėsą, pasisakyti. Ačiū, pirmininkė. Atrodo, kad dabar jau turime daugiau šešėlinių pranešėjų salėje. Dėkuoju Paului Nemicui, kad jis kalbėjo trumpai, kad galėtume užduoti klausimų. Na, taigi norėčiau paklausti iš esmės, kas buvo aptarta. Visų pirmiausia, pagrindinis klausimas. Ar e, pavyko sužinoti, kokie, koks ES piliečių skaičius patyrė šios, šių veiksmų poveikį. Ar sužinote tiesiogiai ir netiesiogiai, kiek buvo sekama ES piliečių? Kiek rimtas tas gali būti poveikis, kiek meta duomenų surinkta pagal 215 dalį. Ar apie tai buvo kalbama tose susitikimuose? Antra kalba, jūs kalbėjote apie priežiūros sistemą. Tai yra svarbu ir įdomu, tačiau iš esmės gali būti, kad yra veiksmų, kurie yra teisėti pagal jungtinių valstybių teisę, tačiau jeigu jie taikomi ES piliečiams, jie pažeista mūsų pagrindinės teisės. Ir geras pavyzdys viso to būtų duomenų rinkimas e, optinių tinklų optiniuose tinkluose, tai yra rimtas pažeidimas. Ar buvo tokių diskusijų per tą posėdį? Kokiu lygmeniu ir norėtume sužinoti daugiau detalių apie tai. Galbūt jums ir ponui Pyvai klausimas dėl saugių uosto. Ar ši grupė aptarė galimų susitarimų peržiūrą. Tas saugių prieplaukų sutartis gali pareikalauti pakeisti tam tikrus standartus pagal Lisabono sutartį. Kokia būtų Junktinių valstybių reakcija dėl komisijos pareiškimo, kad e, reikia imtis veiksmų iki metų pabaigos ir atsižvelgiant į e, lobizmą, kurio, kurio užsieima uh, didelės, didelės bendrovės. Ar pastebėjote iš jungtinių pusės uh, norą per, aptarti tų saugių uostų uh, klausimą? Ačiū. Nematau pono Foso, kuris yra PP šešėlinis pranešėjas. Jis čia buvo anksčiau, tačiau dingo. Dar ateis ar ne? praleisime jį, praleisime ir mane. Aš pabaigoje pakalbėsiu ir dabar e, žodis žaliesiams. Labai ačiū. Ačiū, kad vėl atvykote pas mus. Man susidaro įspūdis, kad dėl priežiūros stebėjimo priemonių esmės ir kas už to slepiasi, išgirsime nedaug, todėl aš kalbėsiu daugiau apie tai, ką galima pasiekti tuose susitikimuose. Šiuo metu akivaizdu, kad kyla klausimas, ar yra galimybių padaryti, ką nors, ką nors pakeisti. Man susidaro įspūdis, kad galima pasakyti, jog tokių galimybių nėra, nes nesikeičia politinis mąstymas šiuo klausimu Junktinėse valstijose. Norėčiau sužinoti, ar taip ir yra. Ir ar kažkas vyksta iš tikrųjų Junktinėse valstijose. Taip pat e, įvairių nuomonių, tačiau FISA sustarimas gali atmesti kai kurias teisinius pagrindus Europiečiams galbūt svarbu kas kita, kad tai susijęs su mano antroju klausimu. Atrodo, kad yra nesusipratimas, kad mes keliame klausimus tik tai dėl stebėjimo priemonių teisėtumo, kalbant apie Junktinių valstybių teisę, bet ne ES teisės prasme. Man atrodo, kad tai reikia aptarti. Man įdomu, ką jūs žinote tose posėdžiuose, kaip jūs įsivaizduoja skirtumą, kuris yra svarbesnis ES piliečiams. Nors e, tie veiksmai gali būti teisėti Junktinių valstybių teisės prasme, jie gali pažeisti ES piliečių pagrindinės laisvės ir pagrindinius principus, pagrindinės laisvės. Taigi tokie mano du klausimai. Ačiū. Kadangi pono Foso dar nėra, tai pono Ernst. Thank you very much. Vielen Dank. Dėkoju. Manau, kad dabar pasiekime tokį tašką, kai reikia kelti klausimą. Ar gali visą tai toliau tęstis? Man yra Labai svarbu suprasti, ar tolesni tokie klausimai yra reikalingi. Tai, ką jūs mums sakote, ką sakė kiti prieš jūs, man bent jau kelia nemažai abejonių. Tad mano klausimai būtų tokie, tikiuosi, kad jie turi tam tikrą prasme. Kaip vyksta darbas šioje grupėje, kaip jis organizuojamas, kaip taip jis vyksta, kokius dokumentus gaunate, kas jums pateikiama. Taigi, kaip, kaip yra organizuotas visas darbas. Kokiu taisykliu laikotės, ar tiesiog kažkaip visi suvažiuojate vieni kitiems kažką papasakoja. Tai kaip vyksta darbas. Nes man neaišku yra, kas ten vyksta toje grupėje. Ar buvo bent šiek tiek pasakyta, bent pusė lūpų, kad piliečiai buvo prižiūrimi, šnipinėjami? Ar apie tai linkstama diskutuoti? Ar tiesiog jums pasakoma, ne, nieko tokio nebuvo ir tiek, aš norėčiau išgirsti skaičius. Norėčiau išgirsti, kokie rezultatai buvo e, pasiekti, nes priešingų atveju tai nenaudinga. Na štai atvyko ponas Fos. Ponas Fos. Aš negirdėjau įvadinio pasisakymo, tiesiog norėjau paklausti štai ko. Norėčiau paklausti. Kokias garantijas gali suteikti Junktinės valstijos, pažadėdamos, kad nebus vykdomas pramoninis šnipinėjimas? Nes manyčiau, kad bent jau reikėtų užkirsti kelią privačioms įmonėms šnipinėti konkurentus. Kitas kolega kalbėti nenori šiuo metu, tad kalbėsiu aš pati. Aš labai skeptiškai žiūriu visos tos operacijos naudingumo, nes pirmiausia, nemanau, kad mes kalbame apie tą administracinį dalyką, kuris, kur reikėtų, kurį turėtų spręsti valstybės tarnautojai. Tiesiog be to priešingai negu kiti kalbėtojai. Aš manau, kad gali būti naudinga delegacija vykti į Vašingtoną ir išgirsti, ko, kas yra Junktinių valstijų konstitucija šiais klausimais pasakyta. Na, tiesiog mes galime su to susipažinti. Ma, mums rūpi sužinoti, ar buvo pažeista Junktinių valstijų teisė. Ir dar dėl vertinimų. E, sakome, jums buvo pateiktą informaciją, tam, tam tikrą priežiūros mechanizmą, ar manote, kad kažką, kaip jūs manote visą tai vyk, ar vyko kažkokios slaptos operacijos, kurias remia slapti teismai, ar kaip? Ar jūs, ir jūs sakote, kad tai yra įspūdinga. Tikrai jūs taip manote, tai yra labai įspūdinga. Nes iš tikrųjų, aš manau, kad šis visas reikalas yra labai jau simbolinė prasme turintis. Visi kolegos šiandien pranešėjai pasisakė, kolega Kirkup nenori kalbėti, suteiksime žodį ponui Nemits, kad jis galėtų atsakyti, o paskui suteiksime žodį kitiems kolegoms. Ponas Nemits, dėkoju. Pradėkime nuo to klausimo, kaip vyksta visas procesas. Be abejo, kiekvienam posėdį vyksta diskusijos pagal numatytą darbo tvarkę ir turime tokią taisyklę. Jeigu nesusitariama dėl visos darbo atvarkės detalių, tai reiškia, kad darbo atvarkė turi būti tvirtinama bendrai. Junktinės valstijos siekia, kad būtų kalbama, kad keliant priežiūros klausimus būtų uh, protinga kalbėti apie veiklos išplėtimą. Ir mes manome, kad, tas, kad ta priežiūra yra reikalinga bet kokiu atveju dokumentai, kurie guli čia prieš mus, yra tie, kurių mes kuriu, kuriuos mes gauname, mes jų ne, neprašome iš vyriausybės. Mes negalime detaliai aptarti veiklos programų, bet kokiu atveju, nes tos programos yra įslaptintos, mes galime pasinaudoti tik išslaptintais dokumentais. Mes tiesiog paprašėme, kad mums būtų suteikta informacija apie išslaptintus žvalgybos dokumentus ir kol kas dėja ir tai nebuvo įmanoma, tačiau tikimės, kad kitame posėdyje to pavyks pasiekti, nes mums yra iš tikrųjų labai svarbu e, suprasti, kaip veikia šis teismas, kiek jis naudingas jungtinių valstijų piliečiams, ir kokia priežiūra jis vykso. 702 straipsnio apriptis mums yra svarbi. E, ir jau matėme, kad 702 straipsnis yra naudingas, yra taikomas ir jis mums ko gero galėtų padėti geriau suprasti teismų sprendimus. Ir būtų geriau galima suprasti tuos elementus, e, kurie liečia vienai per kitaip jungtinių valstybių piliečius. Kolega Morais, e, į klausimą atsakant, būtų galima sakyti, pasakyti štai ką. Mes esam prašę, kad būtų pateikta mums informacija apie tai, kiek jungtinių valstybių piliečių buvo sekta, stebėta. Ir e, mes atkreipėme dėmesį į tai, kad neturėtų būti techniškai labai sudėtinga prieiti prie meta uh, duomenų bazės. Bent jau telefonų e, pasiklausimų skaičiai turėtų būti aiškus, kiek ES piliečių telefonų buvo sekama pasiklausoma. Tų, kurie skambino iš jungtinių valstybių ar į jungtinės valstijas. Mes turime konkrečią programą, kur manome, kad mums būtų iš tikrųjų labai svarbu suprasti, kaip galima patekti prie transatlantinių šitų visų ryšių. Vėliau ir mes, mes kol kas dar negavome jokių nuorodų. Ir meta data duomenys buvo kopiami pagal 215 straipsnį, tai buvo patvirtinta ir Taip pat buvo patvirtinta, kad 702 straipsnis yra PRISM programos teisinis pagrindas. 702 straipsnis mums buvo paaiškintas mums kaip tikslinė programa. Ir tai, kas keliauja transatlantinių kabelių, buvo, buvo tikrinama, tai, tai nebuvo paneigta. Mes jungtinėms valstijoms nurodėm, kad dėl priežiūros gauta informacija yra svarbi, tačiau mes norime suprasti, kiek buvo paliesti ES piliečiai tos, pro, to, tos programos. Mums reikia išsiaiškinti, kas buvo teisėta jungtinių valstijų teisės požiūrių. E, svarbu, ar nebuvo šnipinėjami ES piliečiai pažeidžiant jungtinių valstijų teisės normas. Mes aiškiai pasakėme, kad norėtume daugiau aiškumo dėl tos veiklos, kuri ypač buvo susijusi su duomenų rinkimu, priežiūra e, tų transatlantinių kabelių. Ir nu, mums taip pat rūpi, kiek įmonių buvo stebėta. Mes savo amerikiečiams kolegoms paaiškinam, kad mums tai yra įdomu dėl to, kad tie duomenys, kurie kabeliais transatlantiniais patenka jungtinės valstijas, ne, yra vidaus skambučiai, jie nėra skambučiai jungtinės valstijas. Ir jeigu jūs, pavyzdžiui, siunčiate SMS žinutę, e, jeigu tas tikriausiai iš manęs jums, tai yra vidaus žinutė. Ir ta žinutė gali patekti į jungtinės valstijas, tad E, būtų iš tikrųjų keista, jeigu tokia informacija būtų kaupiama Kalifornijoje kompiuteryje. Tačiau tokie faktai buvo, mes gavome to patvirtinimą. Dabar mes, galėčiau pasakyti, net dar nevykdome diskusijos dėl farba reformos. Mes atkreipėme vyriausybės E, dėmesį į Safe Harbor sprendimus. Kyla tam tikras susirūpinimas, kuris nuolatos auga, nes jis prasidėjo nuo SWIFT problemų ir buvo sudaryti susitarimai, tie susitarimai paskui galimai buvo e, pakoreguoti kažkam vykdant vienašališką vieną ar kitą veiklą. Kolega Albrechtas klausė, kaip mes vertiname galimus pasikeitimus, ar gali tokių pasikeitimų būti. Ir tuo, tuo pat metu atsakau ir e, ponė Imfeld, be abejo, mes esam valstybės tarnautojai, ES struktūrų tarnautojai, mes esame ats, paskirti tarybos atstovai, Dialogas politinių požiūrių buvo pradėtas ir vyksta tarp pono Uvolder ir viceprezidento. Na ir mes esame lygiai tarnautojai. Kaip sakė vicepirmininkas, dialogas ne tik jau yra prasidėjęs, jis vyksta ir mes į tą dialogą esam įsitraukę. Galėčiau pasakyti, kad tas faktas, kad dvi struktūros buvo paprašytos pirmininko pateikti siūlymus dėl galimų pasikeitimų ir įvertinti situaciją, rodo, kad egzistuoja bent jau tam tikras interesas ieškoti kažkokiu alternatyvių sprendimų. Savo vizito metu mes taip pat sužinojome, kad Amerikos pramonė e, vis labiau sulaukia kritikos. Sakoma, kad jungtinių valstijų ši veikla pakenkė verslo įmonėms, bendrai Amerikos verslo įmonėms. E, aš norėčiau pasakyti, kad ir ten vyksta diskusijos, iš dalies diskutuojama apie vidaus reikalų šalies Ir be abejo prasideda diskusijos dėl tarptautinio poveikio ekonomikai. Kai kurie Amerikos struktūrų atstovai taip pat kalba apie žmonių interesus už jungtinių valstijų ribų, sakydami, kad nuo tos veiklos nukentėjo žmonės ir už jungtinių valstijų ribų. Tiems būtent mes esam labai dėkingi, nes tų žmonių tikrai nėra daug ir jie mūsų poziciją labiau palaiko. Mes studijuojame Fazerkort teismo paskelbtas nuomonės. Mes laukiame paaiškinimų, kiek to teismo veikla yra pagrista ir kokį poveikį tie sprendimai turi jungtinių valstijų piliečiams. Kai dėl ekonominio poveikio šios veiksmos, aš, aš gavau bent jau žodinius patikinimus, kad e, pagal jungtinių valstijų teisė būtų neteisėta, būtų nelegalu vykdyti pramoninį e, šnipinėjimą. Apie tai kalbėjo Švedijoje ir prezidentas Obama. Mes e, Be abejo, raštų nieko negavome, negavome aiškių nuorodų. Pagal kokias teisės nuostatas tai būtų neprimtina, draudžiama. Ir mes norime būti tikri, kad privatus e, verslininkai ir konsultavimais, kurios rinkoje pasaulinėje konkuruoja teikdamos paslaugos. Jos Mes, mes norime būti tikri, kad tos įmonės nenaudoja duomenų kitiems tikslams. Dėl to jokių patvirtinimų negavome, jokių mechanizmų negavome. Ir norime tiesiog daugiau informacijos, norime, kad ateityje mes e, turėtume daugiau informacijos šiais klausimais. Um... Labai ačiū. Gal paskutiniojų klausimų, atsakant į Akselio Foso klausimą, galėtume paprašyti atsakyti kitų komisarų atsakingų už konkurenciją ir priekybą. Turiu dar du prašymus suteikti žodį, ponė Zipelė, e, ponas Van Harcer, ponas Bronsas, ponė Latford. Man atrodo viskas ponia Sipel ir ponia Morovai. Prašau kalbėti neilgiau kaip dvi minutės. Thank you. Um, ich möchte mich auf zwei Themenbereiche. Aš norėčiau paliesti dvi sritis. Paskutinio posėdžio metu, ponas Mins jau sakė, buvo oversight patikrinimas svarstomas, o po to buvo svarstoma taikymos rytis ir duomenų rinkimo e, mastai užėmė pagrindinę vietą. Aišku, buvo sukurtas tam tikras instrumentas, kuriuo siekiama už apsaugoti privatų gyvenimą, ta, gyvenimą tačiau Klausimas būtų štai koks. Ar kaip Amerikoje gali būti ribojamas tas duomenų rinkimas? Ar galima perduoti kažkokius nurodymus Amerikai, kaip, tuo, kaip tą daryti? Dabar legalus ir nelegalus duomenų rinkimas reikėtų išsiaiškinti, kur yra koks, tačiau tuo pačiu reikėtų pasižiūrėti, kas yra legalu Amerikoje Jeigu legalu Amerikoje, jeigu legalioja Amerikoje, tai nebūtinai legalu pas mus. E, ir kadangi mes demokratinė valstybė, tai nelabai priimtina. Toliau būtų e, klausimas susijęs su diskusijomis dėl e, pramoninio šnipinėjimo. Daug labai interesų yra tarp privačių ir valstybinių interesų, tad reikėtų galbūt uh, pagalvoti, kaip atskirti tą privačią, pri, privatų ir valstybinį sektorių. Ir paskutinis sakinys. Renkant duomenys gali kišoti ir e, viešų interesų ausis, reikėtų pasitikslinti, kaip čia yra iš tikrųjų. Panas Vaisa. Ačiū, aš irgi lygiai taip pat skeptiškai esu nusiteikęs kaip kiti kolegos. Nematau, kad turėtume kažkokios informacijos vertingesnės. Jau viskas trunka keturis mėnesius ir iki metų pabaigos reikėtų viską užbaigti. būtų gerai susidaryti bendrą vaizdą ir e, pasigilinti į detalės, e, susikuriant tikslų mm, tvarkaraštį. Pono Boriso buvo e, iškeltas, iškeltas kiekybinės dimensijos klausimas ir taip pat dar turėtumėm pakalbėti ir apie turinį. Aš norėčiau pasakyti, kad problemą suprantu kiek kitaip. Amerika kalba apie tam tikrą atsiverimą, apie pokyčių pageidavimus, tačiau mano akimi žiūrint tai nepakankama, reikėtų e, daug daugiau ir konkretesnių dalykų numatyti. Labai ačiū, ponas Drongs. Ponas Sines sakė, kad e, Junktinės valstijos pabrėžia priežiūrą ir tas sakymas yra teisėtas. Atrodo, kad jiems e, turėtų rūpėti, ar tai yra teisėta e, kitų, pagal kitų valstybių įstatymą. Junktinės valstijos galbūt mano, kad yra vienintelė teisė, tai yra Junktinių valstijų teisės, o kitos teisės yra tiesiog gentiniai papročiai. Dalis iš problemos yra, kad kai kuri prieiga panaudota, panaudojant technologiją, apeiti e, duomenis, kurie pateikiami pagal sutartį. Ir tai neturėtų, tam neturėtų įtakos jokios darybos. Kaip panas Zilis sakė, Junktinės valstijos turi technologiją perimti komunikacijos, kurios nesunčiamos Junktinės valstijas. Net jeigu sustarimas būtų sustabdytas rytoj, tas valstybės vis tiek galėtų veikti vienašališkai. Didžiausia viltis yra, politi, viltis yra politinė. Tai yra ja, piliečių atsakas, kurie netoleruotų e, NSA veiksmų, nes e, tai panaudojama prieš juos pačius. Ačiū toliau, pane Latford. Labai ačiū. Atsiprašau, kad negirdėjau pradžios e, pono Nemico komentarų, tačiau įdomu gal galėtumėte pasakyti, ar nenustebote, kad Junktinių valstybių išdas pripažino atsakydami komisariai Malmstrom, nors jūs esate kitame e, direktorate. Ar jūsų nestabo išdo pripažinimas, kad Swifto duomenys gaunami u, už TFTP ribų. Būtent taip ponas Koenas paminėjo savo atsakymą. Jie paminėjo teismo įsakymus. Ar jie būtų skirti SWIFTui ar atskiroms finansų institucijams. Tačiau tai paminėta. E, tačiau jie tyli apie tai, nieko nesako apie tai, ar tai apima ir e, NSA tų duomenų perėmimą vėliau. Ar jūs to nelaikote Svifto sustarimo pažeidimu? Jeigu būtų teikiami nuolatiniai teismo nurodymai e, pateikti Svifto duomenys. Ar jūsų nuomonė Svifto sustarimas turėtų apimti viską ir pakeisti ir neleisti teikti jokių teismo nurodymų. Ir antra, jeigu NSA ar kita žvalgybos agentūros tiesiogiai priejo prie šių duomenų, ar tai iš tikrųjų nieko neturi bendro su ES teisė, nes ES teisė nereguliuoja NSA veiklos. Kaip jūs teisiškai vertintumėte tai? Toliau, ponė Morvai. Elnézést kérek, én se hallottam az elejét. Egy olyan... Labai ačiū, aš negirdėjau pradžios. Atsidūriau šiek tiek e, jokingoje situacijoje, tarp dviejų ir trijų buvo numatyta programa, per kurios metu ES kritikavo Azerbaidžianą, kuris pažydinėjo žmogaus teises ir keista, ir tragikomiška, kad komiteto pertraukos metu viskas įvyko. Kolegė paminėjo, kad visai nebūtina turėti visus apibendrinimus apie Amerikos teisės aktus bei visus sprendimus išleistus Amerikoje susijusius su Europos piliečiais, patyrusiais e, duomenų šnipinėjimą, jų duomenų šnipinėjimą. Mes kaip e, europiečiai teisininkai mūsų turimame dokumente aptinkama gana keistų dalykų. FISA dokumente 21 puslapyje pasakyta, kad kai renkami duomenys, galima gauti tokius duomenys, kurie vieną gražią dieną paaiškės esą naudingi kovoje su terorizmu. Taigi bet koks duomenų rinkimas gali būti pateisinamas, nes bet koks duomenų rinkimas gali būti reikalingas ir pateisinamas pagal amerikiečių atsakymą, e, pagal amerikiečių teisę. Tačiau pagal e, europiečių teisę taip nėra. Jeigu, sakykime, Amerikoje priimtina tam tikra vaikų pornografijos forma, tai Europoje vaikus bet kokiu atveju reikia saugoti. Ir jeigu yra kažkas priimtino arba teisėto Amerikoje dėl to, kad jie specifiškai uh, žiūri į žmogaus teises, tai dar nereiškia, kad mes būtinai turime tam pritarti. Mums reikia pasisakyti prieš ir bet kokiu atveju ginti aukas. Ačiū. Mes esame išrinkti viešai ir norime žinoti, ką daro administracijos. Jeigu turime draugų Amerikoje, mes turėtume gauti informaciją ir spręsti. Aš nemanau, kad žodinis pareiškimas iš amerikiečių pusės uh, E, kad tai, ką jie daro, yra teisėta, yra pakankama. Nes mes nežinome, ką jie taip interpretuoja. O tai galima sužinoti tik tai per dokumentus. Dėl masinio sakymo žmonės jais nebe, jais nebepasitikė ir jeigu, jeigu žinotume, kam jie naudoja įstatymus, mes e, žinotume, ar tai teisėta ar ne, ar pakeistume įstatymus. Pateiksiu pavyzdį. Pavyzdžiui, dėl prekybos paslapčių. Jie sako, nepergyvenkit, e, Junktinėse valstijose tai uždrausta. Jeigu paskaitysime jų ekonominio špionažo akto 1831 straipsnį, ten sakome, šis sako, kad čia šis, šios taisyklės nedraudžia bet kokios teisėtos vyriausybės veiklos. Taigi, kokios vertės yra tokie pareiškimai? Ačiū. Daugiau norinčių kalbėti nėra ir prašau, prašau pono Nemica atsakyti. Jūs minėjote, kad kongresas, kongreso nariai taip pat dalyvauja tokiuose sesijose. Galbūt tokį klausimą taip pat atsakysite. Dėl paskutinio klausimo, pirmininkė, atskirai su kongrese susitikome su žvelgybos priežiūros komiteto nariais ir e, santa ir kongrese e, vienai valandai keitis nuomonėmis, bet jie nedalyvauja tarp vyriausybinėse diskusijose. Dėl ponios Sipel klausimų, dėl strateginės, e, strateginio sakymo apribojimų, be jokio įtarimo, tai yra tų transatlantinių kabelių. Pirmoji problema yra ta, kad mes nežinome daugiau iš mūsų pokalbių su Junktinėmis valstybėmis, kas ten vyksta ar nieko nevyksta. Jie nei paneigė, nei patvirtino, kad e, ėmė duomenis iš transatlantinių kabelių. Junktinių valstybių vyriausybė per sustikimus pademonstravo esanti suinteresuota geriausia stebės, stebėjimo sekimo įstatymų praktika ir jie pasidžiuodami mums pateikė tą įspūdingą skaičių. Kaip sakiau, kaip sakiau, priežiūros institucijų skaičių. Žvalgybos departamente, kitose institucijose, agentūrose, jie turi FISA teismus kongrese yra 30 darbuotojų, kurie padeda dirbti prie, žvalgybos priežiūros komitetams abiejose rūmose, senate ir kongrese. Taip pat yra tam tikra pas, pastangų, tam tikrų E, atmesti klausimą, kai mes klausimą, jie klausia, ką jūs darote e, Europos Sąjungoje. Na, mes sakome, čia nėra to pokalbio tema, bet atsakėme jiems, kad jeigu norite pamatyti, kaip yra ribojama, e, ribojamas sekimas be įtarimo, susipažinkite su Europos Sąjungos teisė, rasite pavyzdžių, kurie priboja tokią veiklą daug rimčiau negu atrodo, kad tai yra pribuota Junktinėse valstijose. Tai mes sakėme kolegams Junktinėse valstijose dėl privataus dalyvavimo ar ne. Tai buvo išsiaiškimo faktų rinkimo misija ir mes nekalbėjome apie tai, kas galėtų būti alternatyvos. Mes tiesiog bandėme patikslinti, kaip Junktinės valstijos užtikrina, kad kaip gali būti rinkti, rinkami privatus duomenys ir ar jų nepanaudoja privatus rangovai kitiems tikslams. Ponas e, Vageris klausė apie laikotarpį. Nes valstijos pasiūlė susitikti per ateinančias kelias savaitės, dėl datos dar reikia susitarti, mes tikimės, kad galėsime grįžti prie tų klausimų, kuriuos iškėlėte jūs. Tai yra veiklos apimtis, kiek europiečių buvo sekami, kaip apribojama ta veikla ir kodėl tie europiečiai buvo sekami, e, kokiais tikslais buvo rinkama informacija. Taip pat galima keisti, grįžti prie kitos medalio pusės proporcingumo. E, mes uždavėme daug klausimų, bet neišgirdome nieko daugiau negu rašoma laikraščiuose. Po to pirmojo susitikimo turėsime įvertinti situaciją, tačiau komisija ketina raštu pateikti savo ataskaitą iki metų pabaigos. Galiu patvirtinti, kad labai skirtingai suprantami įvairūs klausimai, kadangi per tą susitikimą buvo daugiau sakalbama apie priežiūrą, taigi Junktinės valstijos jie supranta e, vien, vien, vienreikšmiškai, ar tai yra teisė tai pagal Junktinių valstybių teisę. Tačiau e, mes, mums Europos nerūpia, ar tai yra teisėta pagal Junktinių valstybių teisę. Problema ta, kad mūsų piliečiai turi tam tikrų pagrindinių teisių, e, kurios yra saugomos. Todėl turime suprasti Junktinių valstybių veiklos E, mastą, tai yra ar nepažeidžiamos europiečių teisės. Teisė, teisės. Ir tai buvo pasakyta ne kartą amerikiečiams. Dėl TFTP klausimų, ponė Latford uždavė šį klausimą. Norėčiau paprašyti kolegos iš vidaus saugumo direktorato atsakyti šį klausimą. Ačiū. Labai trumpai, nes ši tema jau buvo aptarta šyrit. Norėčiau papildyti informaciją, kad šioje grupėje kėlėme susirūpinimą dėl įtarimų dėl TFTP pažeidimo ir siejame tai su vykstančiomis konsultacijomis. Kaip sakė komisarė Malmstram šįryt, turime klausimų dėl pono Koino laiško. Būtent tokių klausimų, kuriuos jūs užduodate ir juos reikia išsiaiškinti per konsultacijas. Daugiau kol kas neįmanoma pasakyti. Man atrodo, kad klausimai, jeigu tie kaltinimai būtų teisingi, ar tai jūsų manimų kaip teisininko reikštų sarties pažeidimą? Daugiau, pono Koina laiškas pripažįsta. Visiškai aiškiai pripažįsta, kad Swifto duomenys gaunami ne pagal TFTP susitarimo kontekstą. Jeigu tai tiesa, ar yra tai pažeidimas? Aš norėjau užduoti iš klausimą ponui Nemets, na, pono Nemetso. Na, kuris be atsakytų. Aš supratau klausimą ir jūs turite suprasti, kad, kaip sakė komisarė Malmström, tai bus kitų konsultacijų tema mums. Pone Prybė, tai nebuvo klausimas, jūs nespratote klausimo. Klausimas buvo, Jeigu kažkas įsilaužia į parduotuvę, ar tai yra vagystė? Klausome jūsų teisinės nuomonės. Mes neklausome, neprašome jūsų pasakyti, ar kaltinimai teisingi ar ne. Jeigu jie yra teisingi, jeigu duomenys imami nesilaikant FTP sustarimo, ar tai būtų paties sustarimo pažeidimas? Jeigu kažkas įsilaužia į parduotuvę, tai yra vagystė. Jeigu amerikiečiai pažeidė sustarimą, tai apie tai bus išsiaiškinta pagal tolesnės konsultacijas. Na, jūs iškart neatsakote į klausimą. Čia yra pareiškimas. Ačiū. Pone Nemice, norite atsakyti kitus klausimus? Aš manau, kad kiti klausimai greičiau nebuvo klausimai, o pareiškimai. Tačiau prašo mane informuoti, jeigu aš pamiršau atsakyti į kokį nors klausimą. Noriu patikslinti, kas nebuvo suprasta kaip klausimas dėl ekonominio špionažo. Kokias e, garantijas amerikiečiai pateikė, kad jie to nedaro? Kokios procedūros? yra taikomas, kad gauta informacija nebus naudojama ekonominiam špionažui? Atsakymas į tai yra jokios. Mes gavome patikinimus žodžių ir pareiškimą protokolui prezidento Obamos, kad Junktinės valstijos to nedaro, tačiau mums daugiau nepaaiškino, kaip pagal e, įstatymus tai, tam užkertamas kelias arba kokios saugumo sistemos egzistuoja užtikrinant, kad, e, pavyzdžiui, privatus rangovai, kurie E, suvaidina svarbu vaidmenį analizuojant duomenis, nepanaudos tų duomenų kitais tikslais. Labai ačiū, labai ačiū, ponai. Ačiū už jūsų pasisakymus ir atsakymus į klausimus. Manau, kad susitiksime vėliau vėl. Toliau trečioji sesija, keitimasis nuomonėmis su Junktinių valstybių pilietinė visuomenė. Organizuosime darbą šitai. Pirmiausia, trumpas pristatymas kurį padarys ponas Hensas Henrikas Jepesnas, kuris Demokratijos ir technologijų centro Europos reikalų direktorius. Jis padarys trumpą įžangą. Deja, centro pirmininkas Leslie Harris negali pas, negalėjo pas mus atvykti, nes e, patyrė nelaimingą atsitikimą ir mes jai linkime sėkmės. Taigi po pono Jepeseno, ponas Gregas Nodžeim. No prisijungs prie mūsų video ryšių. Jis yra Laisvės saugumo ir technologijų projekto direktorius ir vyriausias patarėjimas tame pačiame centre. Ir po to abu šie ponai atsakys į mūsų klausimus. Klausimus užduosime tokią pačią tvarką kaip ir anksčiau. Taigi, sveiki, ponai, Jepisinai, jums žodis. Uh, chairman. Dėkoju, pane pirmininkė. Ačiū už įžaginį žodį. Uh, Mums iš tikrųjų labai malonu dalyvauti šiuose klausimuose. Hmm. Labai gerai, kad vyksta šis tyrimas, nes Europoje svarbu tokius klausimus kelti, nes atrodo nacionaliniai parlamentai iš tokio žingsnio iki šiol nėra žengę niekur. Mūsų demokratijos ir technologijų centras yra pilietinės visuomenės organizacija, kuri gyja, gina žmogaus teisės ir pilietinės teisės. Mes norime, kad internetas būtų atviras ir, ir, ir laisvas. E, vyriausybės vykdyta priežiūra ir svarbus klausimas. Mes e, ten iš Jungtinėse valstijose parengėme daug dokumentų ir siūlymų ir kalbėjome apie tai, kiek vyriausybė vykdo e, priežiūrą ir kontrolę siekdama neva kibernetinio saugumo. Politikai norėtų sustiprinti e, teisės e, aktus susijusius su elektroninių komunikacijos priemonių kontrolę. Libe komitetas ėmėsi tyrimo Jis apima e, įvairius klausimus susijusius su tuo, kiek šita priežiūra prieštarauja jungtinių valstybių teisiai, kaip prižiūrimi ir jungtinių valstybių piliečiai, ir ne jungtinių valstybių piliečiai. E, tos svarbiausios e, stebėsenos programos buvo paskelbtos, buvo kalbama apie Patriot Act ir čia tai taip pat pasakėme, kad buvo stebėmi ir už jungtinių valstybių ribų esantis piliečiai ir nepiliečiai JAV. Paskui e, išgird, iš, išklausėme pastabu apie tai, kad būtina reformuoti jungtinių valstybių jungtinės valstijos egzistuojančią priežiūros schemą, kad būtų imtis reikiamų priemonių tarptautinių lygmenių siekiant e, išspręsti šią problemą, kuri atsirado dėl tos paaiškėjusios informacijos. Mes dirbame su kitomis pilietinės visuomenės grupėmis, kompanijomis, taip pat su Junktinių valstybių kongresu, kad būtų galima numatyti reikiamas reformas dėl pačių vairiausių priežasčių. E, duomenų srautų daugybė eina per jungtinės valstijas, e, prieigos prie interneto teikėjai taip pat dažnai duomenys kaupia jungtinėse valstijose. E, iš ten taip Taip pat e, duomenys keliauja dėliais rautais į kitas pasaulio dalis. Tos be abejo vykdomi žvalgybos veiksmai ir dažnai ta surinkta informacija yra žvalgybos produktas. Jungtinės valstijos be abejo turi didžiulę padidintą atsakomybę. Ir tos programos, kurias mes e, minėjome, buvo įgyvendintos dažnai e, puikiai tai žinant Europos, pavyzdžiui, įvairioms šalims jų vadovybėms. Tačiau to šimtų procentų teikti negalima. Dabar reformų programoje atsispindi tą būtinybę bendradarbiauti. Pirmiausia, mes pasiūlėme Patriot Act pateisti, pakeisti Ir būtina įtvirtinti, kad duomenų rinkimas būtų apribotas vienu tikslu, būtent užkirsti kelią teroristams veikti ir trukdyti jiems susisiekti tarpusavyje. E, ir būtina užtikrinti, kad duomenys nebūtų perdodami e, ir kaupiami tų piliečių, kurie nėra jungtinių, tų asmenų, kurie nėra jungtinių valstybių piliečiai. Mums taip pat reikia numatyti reformą susijusią su žvalgybos veiksmų leidimu. E, būtina užtikrinti geresnę šių procesų valdyseną. E, priežiūros leidimą turi išduoti teismas. Trečia. Pernelik didelis slaptumas, kuris apima priežiūros uh, sritį turėtų būti sumažintas. Pfizer teismų e, sprendimai turėtų būti žinomi visuomenė, vyriausybė turėtų išslaptinti kasmet e, eilę prašymų pateiktų priežiūrai, sėkimui. Žmonės turi žinoti, kokia informacija apie juos buvo kaupiama. Ir taip pat prašymai E, sekti, sekti ar prižiūrėti taip pat turėtų būti išslaptinami po kurio laiko. Ketvirta, jungtinės valstijos turėtų pripažinti uh, privačios, žmonių, e, aš manau, teisė į privatumą ir turėtų daryti viską, kad ta teisė būtų užtikrinta. Apie tai yra kalbama 17 straipsnėje E, kol kalbam apie pilietinės ir, vis, ir, pilietinės ir, ir, ir visuotinės teisės. E, būtina, kad asmenų teisė privatumą nebūtų pažeista penktą. Būtina taip pat paskatinti įmonės elgtis garbingai ir būtina, kad uh, įmonės ne, nebūtų sekamos, ypač šiais atvejais, kai nėra jokio, e, jokio įtarimo, kad įmonė galėtų būti kaip nors susijusi kokia nors teroristinė veikla. Šio pobūdžio veikla yra susijusi su jungtinių valstijų užsienio reikalų politikos sritimi ir tai turėtų keistis, nes tikslai keičiasi, būtina išsiaiškinti, e, kokie kokiais tikslais remiantis galima vykdyti priežiūros veiksmus, jų turėtų būti mažiau negu dabar numatyta prismų programoje. Na ir galiausiai būtina šios klausimus kelti, Junktinių valstybių kongresas turėtų rinkti informaciją iš kompetentingų žvalgybos struktūrų, jeigu pats neturi galimybių susirinkti jos tiek, kiek reikia ir tokios, kokia reikia. Be abejo, problema yra elektroninis piliečių sėkimas pirmiausia ir šioje eroje tai yra globali problema. Neseniai e, Frankrų e, e, specialusis pranešėjas taip pat tyrė, kokio pobūdžio sėkimą vykdo Junktinės valstijos. Jis pastebėjo, kad būtina peržiūrėti nacionalinės teisės nuostatas reguliuojančias šią sritį. ES institucijos čia gali suvaidinti didžiulį vaidmenį, stengiantis apibriežti ir išsiaiškinti, e, kokie yra svarbiausi tikslai, kaip juos įgyvendinti. Svarbu, kad Junktinės valstijos ir Europa dabar dirbtų kartu. Europos Sąjungos valstybių vyriausybės turėtų irgi išsiaiškinti, ar nėra e, jų šalise sėkimo problemų, ar nėra pažeidžiamus piliečių teisės, ar tvarkingai veikia nacionalinės žvalgybos tarnybos. Europa turėtų su jungtinėmis valstybėmis palaikyti dialogą, kurio tikslas būtų pasiekti transatlantinio supratimo tų visų taisyklių. Tiek transatlantinėme kontekste, tiek nacionalinėme kontekste. Būtina pagerinti europiečių e, ir amerikiečių ir kitų piliečių interesų apsaugą visame pasaulyje. Reformų procesas turi prasidėti skaidriai. E, būtina, kad informacija būtų išslaptinama, e, būtina, kad piliečiai nesijausų nuolatos sekami. Taigi sunku kartai suprasti, kokiu mastu uh, vienur ar kitur taikomos teisinės taisyklės būtų interpretuojamos, pavyzdžiui, žmogaus teisų teisme, ar jos visos, kur, ar visos tos taisyklės, kurios laikomos teisingos nacionalinės teisės požiūrių, taip pat būtų vertinamos ir žmogaus teisų teisme, pavyzdžiui. E, įstatymai dažnai būna pernelyg švelnus, pernelyg minkšti, jeigu taip galima sakyti, juos savaip formuoja paskui vyriausybės. Tokia praktika turėtų keistis. Ir ši problema yra žinoma, kai kurie e, Europos parlamento nariai kritikuoja tokią praktiškai visišką jungtinių valstybių tylą, sakant, tuos klausimus. E, Europos Sąjungos e, šalių vyriausybės irgi regis apie šią temą kalbėti daug nenori. Institucijos e, puikiai suvokia, kad saugumo dalykai yra nacionalių valstybių atsakomybės sritis. Ir rezoliucijoje yra pasakyta, kad nacionalinio saugumo klausimų rezoliucija neapima. Vyriausybės bes nedaug ką gali nuveikti E, kalbėdamas apie jungtinių valstijų šį skandalą. Tačiau be abejo, būtina kelti klausimus, kuriuos reikia išspręsti. Būtina spausti politiškai ir ekonomiškai jungtinės valstijas, kad būtų įmamasi tų reformų, kurias mes manome esant būtinas. Ir tas spaudimas turi būti išlaikytas. Tačiau svarbiausia, mums reikia kad ES valstybių vyriausybės ir jungtinių valstybių vyriausybės dirbtų kartu ir siektų suprantamo sutarimo dėl to, kokie kriterijai turėtų būti taikomi vyriausybės priežiūrai ir nacionalinių saugumo struktūrų priežiūrai. E, laikas yra atėjęs tai padaryti, būtina numatyti daugiau skaidrumų ir proporcingumo toms priežiūros sistemoms. Ir mes tuo būdu galėsim užtikrinti, kad yra gerbiamos žmogaus teisės e, ir pagal vieną, ir pagal kitą jurisdikciją tai nėra kokia nors sidabrinė kulka, panacėja ar, ar dar kažkas. Tiesiog tai yra ilgas procesas ir būtina tą procesą pradėti. Mes mm, esame pasirengę dirbti su jūsų komitetu ir toliau spręsti šios klausimus. Ačiū. Labai ačiū. Tuo tarpu prie mūsų prisijungia Gregas Nodžimas. Tikriausiai teisingai turiu jūsų pavardę. Ar girdite mus? Mes puikiai jūs girdime. Sveiki atvykę iš, iš kitos vandenino pusės. Dabar e, leisime užduoti klausimus pranešėjai ir šešėliams pranešėjams. Po to jūs abu parašysime atsakyti į klausimus ir po to vėl leisime užduoti klausimus. Atrodo, kad viskas veikia. Taigi prašom duoti mums ženklą, jeigu bus kokių techninių problemų. Pirmiausia, mūsų pranešėjas, ponas Morajas, gali užduoti klausimą. Ačiū. Ačiū Jansui Henrikui. Ačiū už dokumentus. Tai yra pirmoji sesija su pilietinė visuomenė. Bus ir kitų, tačiau čia yra galimybė E, sužinoti, ką Jūs manote apie šį tyrimą. Jūs iš... Nežinau, ar kolegos pastebėjo, bet e, pirmas sakinys buvo, kad tai yra vienintelis esminis tyrimas Europoje, nėra nacionalinių tyrimų. Iš tiesų, tai netiesa. Vyko nacionaliai parlamentiniai tyrimai visoje Europoje, nežinau kiek. Galbūt mano sekretorė turi daugiau informacijos apie tai, bet mano klausimas, ar jums atrodo, kad e, tokie tyrimai, kurie vyksta, jums pilietinės visuomenės atstovai, kurie, kurie stebi Europą ir Ameriką, atrodo, kad tokie tyrimai labai silpni, negilus, greiti. Mm, nenoriu išbėgti jums su atsakymu už akį, bet ar, akių, bet ar taip jums atrodo. Jeigu taip atrodo, tai ar manote, kad tai kad tai, ką matote, e, tokie tyrimai kaip šis turi daug e, pribojimų. E, sunku gauti informaciją, pavyzdžiui, apie PRISM programą ar žvalgybinę informaciją iš valstybių narių. Toks pirmas klausimas. Antras klausimas. Jūs stebite Junktinės valstijas ir Mes vyksime ten spalio mėnesį. Klausimas toks, mums reikia sužinoti, kas vyksta kongrese. Liepos mėnesį atrodė, kad e, balsavimas dėl NSA lobizmo kongrese, dėl telefoninių duomenų rinkimo ypač, atrodo, jiems sumažintas finansavimas gana smarkiai. Po to buvo pateiktas projektas dėl FISA. Atrodo, kad e, veiksmas vykstasi. O mums, europiečiams, pasirodė, kad e, vis daugiau žmonių kreipia dėmesį NSA atskaitomybę. Ar tai susiję su tuo, kad e, tas klausimas buvo svarbus tuo met? Ar NSA atskaitomybės klausimas dar išlieka ir ką galima pasimokyti? turiu ir daugiau klausimų, tačiau aš matau, kad pirmininkė nori, kad ir kiti galėtų užduoti klausimų. <clears throat> Galbūt per antrąjį raundą užduosiu dar kitą klausimą, tačiau dabar prašau du klausimus atsakyti. Taigi, pono Foso nėra iš EPP, todėl aš praleidžiu savo eilę kalbėti. Dabar ponas Albrechtas. Negalėjau išklausyti viso jūsų pasisakymą, tačiau turiu klausimą dėl žvalgybos struktūrų. Atsižvelgiant į ES žvalgybos struktūras, ar manote, kad visa tai dera su mūsų sistema ir integruota Europos Sąjunga. Būtent tai, kad žvalgybos tarnybos šnipinėja piliečius, institucijas ar bendrovės kitose valstybėse narėse. Ar jums atrodo, kad yra galimybių visą tai uh, panaikinti, sutarant dėl bendrų taisyklių ar principų ES lygmenių? yra, pavyzdžiui, pagal bendrą teisinį pagrindą, kuri, pavyzdžiui, sutartį, kuri startis neleidžia reguliuoti europinių lygmenių žvalgybinės veiklos. Na, bet ar ar yra, pavyzdžiui, teisinis pagrindas koks nors, koks nors reguliuoti žvalgybiniai veiklai ir koordinuoti žvalgybinių tarnybų veiklą. Ponas Kirchopas. Ačiū pirminkė. Žinau, kodėl aš nenoriu sėdėti kino pirmoje eilėje, nes greitai man nulūštų sprendas, tačiau e, svečiams iš Junktinių valstijų e, laba diena, labas rytas e, kitoje vandenino pusėje sėdinčiam pašnekovui. E, Turiu klausimas, klausimą, bet pirmiausia norėjau pakalb, pasak, pasakyti apie masinį sekimą piliečių be elektronikos, be sudėtingų technologijų. Žmonės e, rytų Vokietijoje patyrė taip pat didžiausią sekimo e, efektą. bet tai buvo visų pirma veiksminga sekimo forma dėl demokratijos nebuvimo. Ir man atrodo, kad pusiausvėra tarp e, piliečių privatumo apsaugos, valstybės galių ribojimo išlaikant e, piliečių saugumą bus sudėtingas ir demokratinėmis sąlygomis. Svarbiausias klausimas yra šis. Kai elektroniką galite vadinti kaip norite, technologija, plėtojasi nepaprastų greičių. Kiekvieną savaitę ar mėnesį atsiranda vis naujas prietaisas ar e, būdas e, siūsti, gauti informaciją greitai. Ar yra kažkoks taškas, kuomet mums tampa galvoti apie daugiau kontrolės? Ar, ar nėra tai tokia graduota situacija? Nes atminkime, kad teroristai ir nusikaltėliai taip pat eina į priekį kartu su technologija. Taigi, ar turime to, kokią nors gradaciją tarp subalansuotos piliečių apsaugos, kai galimybė perkelti informaciją, gauti informaciją didėja? Norėčiau išgirsti jūsų komentarus apie tai. Ačiū, ponė Ernst. Vielen Dank. Labai ačiū. Norėčiau užduoti du klausimus ponui Jepesen, išklausius jo pranešimo. Pirmiausia, reikia pasakyti, kad tai yra pirmas e, protingas dalykas, kurį šiandieną čia išgirdau, tad labai e, džiaugiuosi galėdama jūsų išklausyti. Jūs pasakėte, kad reikia dėti pastangas e, renkant e, įvairias, įvairias duomenis slaptoms tarnyboms. Slaptos tarnybos tai yra slaptos tarnybos. Kaip jas kontroliuoti? Ką galima kontroliuoti slaptų tarnybų darbe? Kaip veikia parlamentinė kontrolė JAV? Ar ta kontrolė yra efektyvi ir ką jūs mums e, rekomenduotumėte tolimesnėms diskusijoms? Na, aš šiaip turiu paprastą klausimą jums abiems, sako pirmininkė. Ar jūs žiūrite į piniginį aspektą? E, kalbant pirmiausia apie biudžeto asignavimus, kiek yra skiriama pinigų, ar egzistuoja kokie nors slapti biudžetai, kurie numatomi šiems dalykams, ar vyriausybė iš tikrųjų moka įmonėms daugiau negu siekia jų kaštai, kad būtų galima nupirkti iš įmonių duomenis. Kokią finansinę naštą patiria įmonės? Man susidaro toks įspūdis, kad jeigu sudarytume visą žemėlapį, kiek siekia viso to finansinė dimencija, tai turėtume įdomų paveikslą. Ir kas stovi už tų privačių kompanijų, kas tokią politiką naudojasi, nes jeigu įmonė, speci, įmonė specializacija yra E, šnipinėti, tai vadinasi, iš to yra gaunami pinigai, kažkam reikia tos informacijos. Tad įdomu iš tikrųjų išgirsti, kokie yra viso to finansiniai aspektai. Dabar norėčiau pakviesti poną Naudžim atsakyti į klausimus, o paskui grįšim prie jūsų. Yeah. Um, so I'll start with, um, the first question. Pradėsiu nuo pirmo klausimų dėl reformų e, Junktinių valstybių kongrese. E, Liepos mėnesį buvo e, sustikimas ir tiesiog tas susitikimas nebuvo toks turningas, kadangi kongreso darbe buvo kaip tik pertrauka. Šiandien situacija yra pasikeitusi, mes turime numatytas procedūras. Senato teisinių reikalų komiteto vadovas tikisi grįžti prie šių klausimų, yra nuotyta reformos darbų tvarkaraštis ir manyčiau, kad bus pasiūlyti reikiami teisės aktai, vyks klausimai, e, tai vyks spalio mėnesį ir bus galima kalbėti apie reformą. Šios savaitės ketvirtadienį e, žvalgybos komitete, senate irgi bus keliami šie klausimai. Ir čia irgi turėtume pasiekti tam tikrą, mus turėtų pasiekti tam tikrą informaciją apie siūlomas reformas. Reformos e, taip pat siūlomos ir patriotų aktui. Ir e, jos e, sieks daugiau negu žvalgybos tarnybų priežiūros aktas E, taip pat bus klausimas keliamas ir dėl to, kaip vykdoma PRISM programa. Teisėkuros darbų programa dabar yra tinkamai parengta ir e, Europos parlamento nariai ko gero gali prašyti e, kongreso pateikti informaciją apie tos nuveiktus darbus ir tuomet, jeigu kreipsis Europos parlamentas, bus sunku pasakyti, jog kongresui ne, informacijos neteiksime. Dabar dėl pinigų aspekto, dėl finansinio aspekto. Klausite, kokios finansinės paskatos siūlomos į tai įtrauktoms įmonėms, koks yra biudžetas susijęs su žvalgybinė priežiūra. Na, nedaug kas žinoma šiais klausimais. Bent jau iki tol nedaug ką žinojome. Tačiau e, pastaruoju metu tos informacijos išgil, išgirdome. Keturis metus vyriausybė žadėjo pateikti visą sumą, kuri buvo paskirta kovai su terorizmu. Ir dabar informacija buvo išslaptinta, skirta kovai su terorizmu, tai informacija parengta pono Snaudono pateikti informaciją. Lėšos skiri, buvo skiriamos įmonėms, kurių įmonės prašė duomenų žvalgybai. Ar įmonės iš to turėjo daug pelno, aš taip nemanau. Skaičiai, kuriuos man teko matyti, rodo, kad jeigu tai yra pasiekiama kažkokios naudos įmoniai, tai Tai, ta nauda yra nedidelė finansišnių požiūrių žvelgiant. Ir ta, sum, ta suma iš tikrųjų buvo labai nedidelė. Dėkoju, kolega. Prašom. Um, Ačiū pirminkė. Pirmiausia, klausimas dėl nacionalinių parlamentų tyrimų malonu girdėti, kad yra skiriamas dėmesys ir yra ketinimų tai daryti valstybės sostinėse. Saugu būtų pasakyti, kad toks dėmesys nebuvo labai pastebęs Vašingtone, jis nėra matomas radarose. Gali būti, kad kai kurie parlamentų tyrimai yra ribotos apimties ir informacijos asmetrija yra tokia, kad e, sunku pasiekti šių klausimų esmę. Tačiau mes kaip pilietinė visuomenė ir jūs kaip Europos parlamentas, politikai, turėtume remti tokį procesą, kiek galime. Reikia dėti daugiau pastangų nacionalinių lygmenių, nes būtent tuo lygmeniu apsisprendžiama ir dėl tų saugumo programų. Dėl pono Arbrechto klausimo apie europinius standartus, aš manau, kad jūs visiškai teisingai pastebėjote, keldamas tokias prielaidos ir klausimą. Europos piliečiams neturėtų būti na, gera jaustis, kai įstatymai, kuriais vadovaujasi žvalgybos agentūros, yra apgaubti paslaptingumo skraiste. Mūsų pasiūlymas yra steigti Europos procesą, pagal kurį vyriausybės bandytų susitarti dėl tam tikrų standartų. kaip žvalgybos agentūros gerbtų e, konvencijos principus. Žinau, nežinau, kaip e, tai pasiekti, tai turbūt nelabai lengva, nes sunku vyriausybės priversti tokį procesą įsitraukti. Pono Kirchovo klausimas apie technologijas, jų evoliuciją. E, ir tai yra aštrus pastebėjimas, jog tai yra laipsniškas evoliucijos ir technologijų vystimosi procesas. NSA veiklos atskleidimas demonstruoja, kas vyksta, kai įstatymai, politika ir teismų priežiūra neseka šio proceso, nepasivėja technologijų. Galvojant apie sprendimus, tai vienas iš tokių būtų daug dažnesnis e, patikrinimų e, sistemos atnaujinimas ir kontrolės sistemos atnaujinimas. O tai, ne, tai nedaroma. Na, o pagaliausiai dėl biudžeto, man atrodo, Gregas e, atsakė į šį klausimą apie NSA operacijų finansinius aspektus. Na, aš manau, kad būtų E, įdomu išgirsti bendrą, turėti bendrą vaizdą. Ponos Ernst e, klausimas. Jūs kalbėjote apie kontrolę ir e, saugiklius. NSA atvejais parodė, kad trūksta kontrolės, trūksta priežiūros, ar tai būtų iš parlamento pusės, ar iš teismų būtent atskleista informacija apie NSA ir rodo. Kongresas negaudavo tinkamos informacijos, teismas negalėjo užtikrinti tokios priežiūros, kurios reikia. Na, o Europos pusėje tai mes nežinome, ar situacija blogesnė ar geresnė. Nemanau, kad kas nors šiuo metu turi tokią informaciją mes bandome aiškintis, tačiau sunku, labai sunku gauti šią informaciją. Norėjau pabrėžti, kad, e, kad nereiškia siekti e, tam tikros pusiausvėros e, tarp lėšų E, ir pajėgumų skirtumas tarp, tarp Europos ir Junktinių valstybių. Akivaizdu, kad Junktinių valstybių pajėgumai yra didesni. Ačiū. Dabar antras klausimų raundas. Atsiprašau, neišgirdau jūsų. Prašom. Ačiū pilietinė visuomenė Junktinės valstinėse įsitikinusi, kad mechanizmai, kurie egzistuoja tam, kad kontroliuotų žvalgybos e, ir užtikri, žvalgybą ir užtikrintų atskaitomybę, nesėkmingai veikia, nors ir buvo stiprus mechanizmai. Ir mums neaišku, ką dėl to daryti. E, šie mechanizmai yra žvalgybos komitetai sukurti tam, kad būtų užkirstas kelias per nelik dideliam sekimui E, grįžtant prie 80-mečio dar, apie tai buvo žinoma, apie tai nebuvo kalbama ir buvo jaučiama tose komitetuose, kad vieną dieną tai išiškės senatorius e, Vaidenas e, spėliojo, kad tai paaiškės ir kad žmonės patirs šoką. Būtent tai ir vyko. Vienu atveju žvalgybos komitetas kongrese nerodė kitiems kongreso nariams svarbiaus memorandumo, kad jie nežinotų apie tą sekimo mastą, jie, kuriam jie turėjo sutikimą duoti. Man atrodo, kad tai yra e, na, gana didelis nesėkmės pavyzdys. Kita vertus, FISA teismas, kuris turi e, užsimti, e, patvirtinti tą žvalgybos veiksmus, žvalgybos veiksmus pats dažnai apie jos nežinojo. Jie kartais sako FISA teismui, kad mums reikia e, paieškoti duomenų apie duomenų, e, duomenų apie e, telefonų naudojimą. Tačiau vėliau paaiškėjo, kas buvo paviešinta, kad vietoj to, kad jie laikytųsi to prašymo, jie ignoravo Taigi, iš esmės trūko FISA teismo priežiūros. Ir atrodo, kad vienintelis būdas, kaip tą žvalgybą apriboti, reikia aiškiai nustatyti įstatymuose, kad e, masinis sekimas yra neleidžiamas. Ačiū. Dėkoju. Ir dabar pereiname prie antro klausimo raundo. Vėluojame šiek tiek, tad kviečiu kolegas klausti trumpai ir laikytis maksimalaus dvi minučių pasisakymo laiko. Jeigu galite to laiko sutaupyti, būtų dar geriau. Štai girdite pavardės kolegų, kurie prašė žodžio. Ar dar kas nors norėtų klausti? Koregi Morvai, regis, prisideda prie sąrašo. Sąrašas baigtas. Kolega Zipol, prašau. Ich glaube, Herr Jeppesen hat eben in seiner Aš Pabandysiu kalbėti trumpai. Atsakydamas legendas sakė, kad tikrinimo ir kontrolės mechanizmai turi būti nuolatos pritaikomi prie realių aplinkybių. E, tačiau per keletą pastarųjų metų pasitaikė aplaidumo atvejų, kad ir 11 rugsėjo įvykiai dažnai susidaro toks įspūdis, kad pirmiausia, į pirmą vietą statoma komerciniai interesai, e, o žmonių teisės paliekamos nuo šalyje. Tad reikėtų tiesiog pasižiūrėti, kaip galima būtų tinkamiau reaguoti, buvo e, organizuoti veiksmai prieš Patriot Act, FISA ir kitus. E, legal, teisinės pagrindas to stebėjimo reikalingas, o mano klausimas jums būtų toks. Ar jūs nagrinėjate galimybės, kad tai būtų įgyvendinama praktikoje būtent toks įstatymas ir, e, ir kaip, kaip viską pritaikyti prie realios situacijos. Ačiū, ponė Gomes. Twitter'yje skaičiau, kad Brazilijos prezidentė kalbėjo su vienu iš kalbėjo su vienu iš nevyriausybinių organizacijų atstovų dar iki pasisakant prezidentui Obamai. Buvo sakoma, kad tas sėkimas yra ne tik, kad neteisėtas, bet tai yra absoliutus tarptautinės teisės pažeidimas, tarptautinių taisyklių pažeidimas ir valstybių suverenumo netgi pažeidimas. Norėčiau paklausti štai ko. Jeigu paaiškėtų, kad buvo štai toks didžiulis trūkumas priežiūroje tų žvalgybos tarnybų. Kas atsitiktų, ponas Dže... Naudžim ir ponas Jefferson kalbėjo mums apie tai. Ka, kaip tai pavadinti? Ar tai yra politinio naivumo praiška, ar tai yra politinės valios toka? Kodėl trūko priežiūros tarnyboms? Ar tai yra cinizmo demonstravimas? Nes Žvalgybos komitetas bandė tą priežiūrą vykdyti, tačiau jiems nepavyko. Kaip užsitikrinti, kad nacionalinių ir europinių lygmenių veiks tos pačios sistemos, kur padėtų geriau saugoti piečių interesus, galbūt nacionaliniai parlamentai irgi galėtų įsitraukti į, į šį darbą. Kol kas mūsų susitarimo sistema neveikia. Ką daryti, kad būtų sėkmingai gyvendindama tai, ko yra. Um, ačiū ponas, ponui Bailskolsa, ačiū už paaiškinimus. Man didelė garbė konstatuoti, kad Europos parlamentui teks toks e, svarbus vaidmuo. Mes labai intensyviai e, tą temą nagrinėjame. Taip pat labai džiaugiuosi jūsų prašymu. Politiniai politiniai klausimai yra sprendžiami per ekonominius, per jų kontroliavimą, kaip jūs įsivaizduojate transatlantinį uh, dialogą, kokiomis temomis galima pasisakyti jame ir kokį vaidmenį e, Europoje suvaidintų diskusijos apie tinkamą paketą. Ačiū, ponas Bronsas. Yes, um... <coughs> Dėkoju. Duomenų rinkimas, įvairiasmens duomenų rinkimas visada yra įsiveržimas į žmogaus privatumą. Ne tai, kad tas galbūt turėtų labai daug paslapčių, bet taip yra to įkišimus į erdvę poveikis pasijaučia tada, kai sakoma, kad įdomis rengami neva kovoti su teroristais. Duomenų panaudojimas yra daug svarbesnis klausimas negu pats duomenų rinkimas. Prieš keletą savaičių aš pono apalbamo klausiau, e, kai buvo panaudota surinkta informacija, ar tai buvo panaudota politiniams tikslams, E, spręsti klausimams tarp valstybių ar valstybėse. Ir tuomet buvo pasakyta, kad buvo rengiama Cointel programa, pasirengta ši programa, kuri neturi nieko bendro su kova su terorizmu. Saugumo tarnybos renka informaciją, kuri gali būti panaudota e, spręsti kažkokiems tarptautiniams klausimams. Galbūt septintasis pasiūlymas turėtų būti pridėtas prie tų šešių, kuriuos išvardino mūsų svečias. Informacija neturi būti renkama tam, kad būtų galima vykti politinius mūšius e, mūsų šalyse ar už jų ribų. Taip pat būtina matyti ryšį tos informacijos su kova su terorizmu. Ačiū kolega Gemorvai. Ačiū. Aš norėčiau pasigilinti į šį klausimą kiek kitaip. Norėčiau performuluoti Palambrons klausimą. Mūsų svečiai mano dėl tų nelegaliai surinktų duomenų, tiksliau svarsto, kam jie naudojami, tie europiečių duomenys. E, kitas klausimas Mm, buvo susijęs su pinigais, buvo sakoma, kad pinigai netu, nevaidina čia pagrindinio vaidmens, kad įmonės, kurios įsijungia į šį darbą, e, negavo didelių sumų. Tai kaip visą tai įmanoma? Aš nelabai suprantu, kaip pasitikėjimo verti žmonės kongreso nariai. Balsavo, jie balsavo ne visai sutinkamai su jų frakcijų pozicijomis, o priklausomai nuo to, kiek gavo pinigų, priklausomai nuo to, kokias įmonės stebėjo ir kiek joms, jiems už tai sumokėjo. mūsų nereikia laikyti bepročiais. Tik Evans Snowden leido mums sužinoti tokią informaciją. Kas jam dabar e, atsitiko ir kaip ES norėtų užtikrinti jo saugumą? Norėčiau pakviesti savo atsakyti šios klausimus. Ir kadangi laiko turime tikrai nedaug, kviečiau atsakyti trumpai, nes turime dar vieną videokonferenciją, kuri laukia savo eilės. Prašom. Ponas Jefferson pirma. Pirmiausia, gal jungtinių valstijų požiūrį, ko gero įsakysi, ar ne? Arba jūs gal pradėkite pirmas. Pirmiausia, kai dėl komercinių interesų. Iš to, ką žinome, bent jau kol kas, negalėtume teikti, kad egzistuoja kokie nors, egzistuoja kokie nors komerciniai interesai, kyšantis už NSA agentūros veiklos. Tiesiog NSA veikla irgi, ko gero, komercinės įtakos didesnės neturėjo įmonėms E, dabar dar sudėtingiau, jos jokio pelno negavo, bet mato, kad e, klientai jų pasitikė jomis mažiau. Kai dėl transatlantinio dialogo ir dėl to, kad reikėtų sukviesti vyriausybių atstovus kartu, klausimas geras, kol kas į jį atsakymo neturiu. Ir manyčiau, kad vyriausybės turėtų stengtis e, elgtis taip, kad ta diskusija įvyktų. Manau, kad kongresas ir parlamentas yra svarbios čia paminėti institucijos. Maničiau, kad mes galime tik paskatinti tokių diskusijų vykimą. Ponas Brons ir paskutinis kalbėtojas taip pat iškėlė klausimą dėl duomenų surinktų panaudojimo. Tai yra labai svarbi tema. Mes apskritai stebėdami šias žvalgybos programas matome, kad vyksta savotiška kova tarp žvalgybos tarnybų duomenų rinkimų ir kitų, nes surinkti duomenys nebūtinai tarnauja kovai su terorizmu, jie kartais patenka kitoms valstybinėms tarnyboms ir būna naudojami kitiems tikslams. Na, tuo aš ir baigsiu savo atsakymą ir galbūt kolegos papildys mane. Kolega Naučinė. Um, tik keletas pastebėjus. Minimizacijos gairijos, kurios taikomos e, informacijai pagal PRIS programą. Tai tie e, duomenys gali būti panaudoti bet kokiam teisėtam tikslui kabutėse. Ir jeigu tai nedraudžiama įstatymu, tai leidžiama juos naudoti. Man atrodo, tai per plati formuluotė, tačiau aš dar negirdėjau apie jokios pastangas kongrese apriboti tų duomenų naudojimą, tokios informacijos naudojimą. Mes sutinkame, kad neturėtų būti finansinių paskatų bendrovėms užsimti sekimu, joms reikia mokėti už uh, tuo darimą, jeigu jos privalo tai daryti, tačiau neturėtų būti joms už tai atlyginima papildomai, nes tuomet sukuriama paskata prieštaraujanti privatumo apsaugai. Tai yra bendrovės tik tai e, stebi informaciją, kai to reikalauja vyriausybė. Manau, kad turėtų būti pateikiama daugiau atviros informacijos ir turi būti tam tikrų pastangų kongrese tai užtikrinti kad tik tai būtų atlyginta už išlaidas ir kad nebūtų finansinių paskatų užsiimti informacijos stebėjimu. Kad dėl priežiūros e, nesėkmė, nes, ne, nesėkmės, tai galima visą tai rezumuoti vienu žodžiu – skaidrumas, jo trūksta. FISA teismas, pavyzdžiui, pateikė e, nuomonių, kurios smerkia NSA elgesį. Bet kam buvo skirtas skirti ši medžiaga. Ji buvo slapta, ji buvo skirta pačiai žvalgybos bendruomeniai. Aiškiai reikia daugiau skaidrumo ir manau, kad tokios pastangos kongrese nueitų toliau, jau pažengusi toliau ir todėl turime tam tikrų vilčių. Ypač tai, kad svarbios šio teismo nuomonės turėtų būti skelbiamas viešai. Labai ačiū abiem prelegentams, ponui Džepesonui, ponui Noidžemui, kuris prisijungė prie mūsų iš už kitos Atlanto pusės. Baigėme trečiąją sesiją, dabar perėsime prie ketvirtosios. E, sekimo efektyvumas kovojant su nusikaltimais ir terorizmu Europoje ir toliau kita videokonferencija turėtų įvykti. Nežinau, ar ji jau parengta tarpu paaiškinsiu, su kuo kalbėsimės. Tai yra Reinardas Kreislis iš Vienos, kuris yra AIRIS projekto, ES finansuojamo mokslinio tyrimų projekto e, koordinatorius. AIRIS reiškia e, visuomenių atspara didžiajančiam sekimui. Taigi po pono Kraslio pasisakymo galėsime užduoti klausimus įprasta tvarka. Pone Kraisli, mes jūs matome. Sveiki, sveikiname jūs iš Europos parlamento. Ar girdite mane? Mes jūs girdime. Taigi pradedame Libė komiteto Europos parlamentės sesiją. Iš karto steikiu Jums žodį, nes Jūs jau mūsų šiek tiek laukėte. Ir dabar pirmiausia išklausysime Jūsų, o po to užduosime jums klausimus ir jūs turėsite galimybę į juos atsakyti. Taigi prašom jūsų žanginis žodis. Ačiū už galimybę pakalbėti apie Airis projektą. Keletą žodžių apie šį projektą. Tai yra 7 pagrindų programos mokslinis projektas ir mes analizuojame stebėjimo poveikį e, visuomeniai kadangi turiu nedaug laiko, aš pakalbėsiu apie tris problemas. Ar tai yra priemonė kovoti su nusikaltimu, koks yra poveikis ir e, tai galime valdyti politiškai atskaitingai. daroma pirmiausia prielaida, kad mes gyvename tą visuomenėje, kurios yra, visuomenės, kurios yra stebimos, yra piliečiai, gali būti sekami mašinų. Toks yra, tokia ontologinė yra būsena. Tokios visuomenės gali būti stebinis dideliu mastu, panaudojant elektroninę duomenų apdorojimo technologiją. Ar galima sekimo technologiją panaudoti kovant su nusikaltimais? Šios technologijos gali būti panaudojamos identifikuoti, susekti, sekti individus, nes galima naudoti, e, sekti visuomenę, gyventojus, prekių, informacijos ir pinigų judėjimą. Tai svarbu teisės saugai. Tačiau kalbant apie technologijas, svarbiausia yra ne tai, kad mes analizuojame vieną atskirą technologiją, o jų sąrangas, kai skirtingos technologijos yra derinimos ir e, įsiskarbia labiau ir e, kelia grėsmę privatumui. Reikia pabrėžti, kad e, sekimas gali padėti teisės saugai persekoti nusikaltelius, kai jie yra surandami. Yra tam tikras kontinuumas Viena vertus situacija tokia yra asmuo, jo pavardė ir e, sekimo technologija gali padėti gauti įvairios informacijos apie tą asmenį. Kita vertus turime kategoriją, tam tikras e, rinkodaros procesas, turint e, tam tikras charakteristikas, etinę kilmę, tam tikrus politinius įsitikinimus ar profesinė informacija, sukuri kategoriją ir renki apie ją informaciją panaudojant sekimą. Ir tarp šių dviejų kraštatinumų yra sekimo panaudojamas e, tarp to individuo ir grupės, kai informacija atitaikoma pagal e, individus, kita vertus e, panaudojant kategorijos ieškant individų. Teisės sauga gali dirbti šiais abiem atvejais. Jeigu turiu kažkokią tai grupę, apie kurią norėčiau kažką sužinoti, tai e, sekimas gali būti teisėtai panaudotas. Kita vertus, kai turime tik tai bendrą informaciją apie įtartinus asmenų tipus ir norime susekti ir rasti, atrasti individus, tai yra tai kelia problemų. Kai norime susekti įtartiną asmenį, tai naudinga, tačiau tai mažiau e, problematiškiau panaudoti, kai nori kažką sužinoti, prie, kol niekas neįvyko. Apie asmenys informaciją rasti lengva, tačiau e, sunku apsispręsti, kokį individą e, norima sekti. Pavyzdžiui, nepilotuojami e, lėktuvai gali sekti minę, bet neaišku, kuris asmo yra svarbus toje minioje. Na, aišku, kad sekimo tikslas yra surasti potencialų įtariamai ir užkirsti kelią išpoliui, pavyzdžiui, e, oro uostui ar kokiai kitai infrastruktūrai, tačiau tokių priemonių panaudoti, tokias priemonės panaudoti yra sunku. Aš, pavyzdžiui, atlikau tyrimą apie teroristinės atakas e, masinės transporto sistemose. Ir aišku, kad masinis stebėjimas negali to užkirsti kelio, jokia kamera nieko nepadarys. Kasdienėme gyvenime labai paprasta, jeigu pažiūrėsime į radinių biurus. Pavyzdžiui, ten yra daug krepšių įvairių objektų, kurie yra palikti ir jie turėtų būti laikomi uh, pavojingais, jie yra tiesiog ten paliekami ir e, be jokio patikrinimo. Jeigu pažvelgsime į policijos darbą, tyrimo e, bylose, dažnai pražiūrimas galimybės, kada buvo galima areštuoti nusikaltelius. Pavyzdžiui, Bostono bombų sprogditiniai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 Taigi galbūt galime dabar sustoti ir, man atrodo, Klodas jau atsisakė teisės užduoti klausimą. Aš taip pat to, tą padarysiu, kad laikytumėmės grafiko. Žiūriu į likusius du šešėlinius pranešėjus. Ar tikrai norite užduoti klausimus? Turiu dar vieną norintį pasisakyti. Du.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 dėl stebėjimo. Ar tai yra su, taip pat susiję ir su privačiom įmonėm? Ar privačios įmonės taip pat nagrinėjamos? Kaip jos elgesi iki pat mažiausių detalių? O antras klausimas. Ar jums nesusidaro toks įspūdis, kad bet kokiu atveju mes dar toliau einame į tą stebėjimo pasaulį, kadangi tobulėja technologijos ir kiekvieną dieną daugėja naujų atradimų. Ačiū, ponė Enstė, šešėlinė pranešėja, o po jos ponė Zipė ir ponas Brons. Pone Ernste. Aš irgi kalbėsiu labai trumpai. kaip galima padaryti, kad ta stebima visuomenė per vidutinį arba ilgą laikotarpį išnyktų, kaip tą minties vingį pakeisti, tą logiką, kad tas sekimas pasibaigtų. Kitas dalykas norėčiau e, kontrolės, dėl kontrolės mechanizmo paklausti. Ar jūs e, manote, kad visuomenėje tai įmanoma, kad parlamente tai įmanoma? Kokios galimybės ateičiai? Pone Zipel. Only... Pone Zipel, vieną klausimą tik užduosiu. Jūs kalbėjote apie pavojų, kad ilgiau nebus galima atvirai diskutuoti, nes viskas sekama. Tad mano klausimas būtų toks. Ar visa tai turės įtakos ir asmenų privačiam gyvenimui, nes jeigu kiekvieną kartą, kai pateksiu į internetą, kai buvosiu socialiniuose tinkluose, ar kai eisiu lauką, būsiu stebima, ar būsiu stebima video priemonėmis, juk žmonės gali norėti pakeisti savo elgesį, jeigu žinos, kad nuolatos gyvena stebimi, ar jūsų manimu taip gali atsitikti. Kolega Brons, prašau. Kokia kokia proporcija e, teroristinių išpolių buvo, kiek teroristinių išpolių buvo užkirstas kelias dėl to, kad buvo rinkama informacija ir, ir stebima tiek žmonių. Ir ar apskritai įmanoma užkirsti kelią teroristiniams atakoms to stebėjimo būdu? Pirmininkė, ačiū. Aš pagalvoju apie tokį klausimą, kuris būtų toks, jeigu pamatuotumėte E, šių visų veiksmų efektyvumą, tos sėkimo efektyvumą. Galite, gal galėtumėte įvardinti, kokias yra sanus ir kokia nauda, jeigu tas sėkimas toks platus, tai kaip išmatuoti jo efektyvumą? Nes tie kaštai turėtų būti nemaži. Ir jeigu tikslas yra kovoti su terorizmu, ir jeigu iš valgybos negalima jokios informacijos, apie tai, kiek e, atakų buvo užkirstas kelias ir panašiai, tai kaip galima pamatuoti, kaip galima daryti apskritai kokius nors pasitikimo vertus pareiškimus apie tų duomenų rinkimo naudą ar ne. Tad štai, penki žmonės uždavimus klausimus, gal galėtumėt atsakyti ir galėsim užbaigti šį klausimų raundą. Um, uh, uh is... Nuo pabaigos pradėsiu. How to measure a non-event, uh, to measure a non-event.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 So um, I don't think uh, you, you can uh, try to regulate technology or technological development. Uh, what has to be regulated, or what, what we have to look at or have to be cautious with, is the way different technologies are used for surveillance purposes. Okay. Okay, thank you very much, and uh, I, I... Dėkoju. Atsiprašau, kad turėjau sutrumpinti jūsų pasisakymo laiką, tačiau iš tikrųjų laiko problema yra, jo maža ir kai vyksta videokonferencija be abejo. Negali šiaip nei iš jo, nei iš to sauliaisti nutraukti kalbėtoją, tačiau dėja kartais tenka tai padaryti. Ačiū už jūsų mums paskirtą laiką, ačiū už jūsų pasisakymą ir atsakymus į mūsų klausimus. O dabar pereiname prie paskutinės dalies mūsų darbų, tai yra penktoji sesija. Ponas Kasper Bauden yra atvykęs į mūsų posėdį, daugelis jūsų jį pažįsta iš ankstesnių darbų, nes ponas Bauden parengė studiją, kurią turi ten savo stalų. Ten yra kalbama apie e, piliečių teisių pažeidimus, kurie ir atsirado dėl to stebėjimo, piliečių sėkimo skandalo. Su, jūs turbūt norėtumėte padaryti ilgesnį įžangą, ar ne? Na taip, Susitarkime dėl to, kas kiek kalbės, fone Baudinai. Galbūt e, galėtumėte apibūdinti. Aš skaičiau jūsų dokumentą, bet ne visi gal kolegos salėje yra perskaitę. E, keletas tikrai žmonių bus tokių, kurie neskaitė. Gal galėtumėte labai trumpą įvadą padaryti, ten dviejų, trijų minučių jis galėtų būti. Ir galėtumėt pateikti paskui svarbiausias išvadas. Um ir paskui pereisime prie klausimų, atsakymų ir diskusijų. Uh, Aš uh, laikysimės kitokio požiūrio. Aš uh, apibendrinimą pateiksiu vasario mėnesį. Šis dokumentas turėjo būti kuo trumpesnis, o dabar labiau mm, pereisime patį tekstą grinai moksliškai vertindami ir susitelksime prie svarbiausių dalykų. Ir kai tuomet aptarsime svarbiausius dalykus išdėstytus šioje studijoje. Tai, manyčiau, bus produktyvesnis darbo organizavimas. Ir taip efektyviau galėsime panaudoti laiką, o ne tiesiog apie, aptardami dar kartą tai, kas jau yra parašyta. Pirmininkė, taip, darbas yra jūsų, tai jūs nuspręsite, kaip geriausia dirbti. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad esu labai dėkingas Europos parlamentui ir komisijai dėl to, kad buvo parengtas šis pranešimas. Pranešimo apreptis yra susijusi su jungtinių valstijų e, šalybos institucijų veikla ir su nacionalinės saugumos tarnybos veikla. Aš čia nekalbu apie vieną valstybę narę. E, pirmiausia, keletas vadinių pastabų. Aš esu vyriausiasis, buvęs vyriausias patarėjas atsakingas Microsoft įmonė už privatumo klausimus. Aš dirbau daug metų tą įmonę ir turiu pakankamą patirties šioje srityje. Manau, kad pirmiausia, norėčiau padaryti tokią pastabą, jei bus bendro pobūdžio. Kaip sakė ponas Brons, galbūt susidaro toks įspūdis – kad duomenų rinkimas yra netoks svarbus, kaip tų duomenų panaudojimas. Aš nenorėčiau sutikti su, su tuo. Kodėl? Norėčiau paaiškinti. Po to, kai ponas Naudin pateikė savo pastabas, dabar viešoji nuomonė žino, kad politikai, žurnalistai, žmonės dirbantis bet kokioje organizacijoje ar hierarchijoje dabar žino, kad nacionalinė saugumo tarnyba ko gero žino jų bet kokias asmeninės paslaptis, kurias jie patikėjo elektronikos priemonėms. Galbūt kokį dešimt metų siekia tą informaciją surinkta apie juos. Ir tai sukūrė tam tikrus destabilizuojančius faktorius um, visuomenėje. Visi žmonės turi tam tikrą įtaką visuomenėje ir jie jaučia lyg kažkas nuo to žiūrėtų jiems per petį, kai užsima uh, asmeniniais e, savo reikalais. Pavyzdžiui, galbūt aš kažko galėčiau nedaryti, e, ar, ar kaip tik turėčiau daryti, nes e, žmonės tiesiog nepatogiai jaučiasi. Jeigu žmonės mano, kad gali egzistuoti tokia stebėjimo grėsmė, tai tuomet jie jaučiasi nestabiliai. Ir aš manau, kad na, yra pakankamai faktų rodančių, kad tas stebėjimas buvo. Po Snaudeno pareiškimų mes žinome, kad ta veikla buvo labai plačiai išplėtota. Dar viena pastaba įvadui būtų štokia. Dešimtis tūkstančių dokumentų Snaudeno dokumentacijoje kalba apie tai, kiek daug tos informacijos tiesiog buvo sukaupta neanalizuota. E, šiame pranešime yra remiamasi paskelbtą informaciją. Mes bandėme sudėti kartu kontekstinę ir politinę informaciją, suteikti jam tam tikrą perspektyvą. Ir turime galimybę palyginti, kas įvyko per pastaruosius keletą mėnesių. Aštuntame puslapyje, pažiūrėjau. Ir čia norėčiau atkreipti komiteto nuomonį, tai manau, kad čia yra svarbi informacija. Čia yra kalbama apie privatumo valdyseną, kalbama apie asmeninius duomenis. Jeigu paimsime ilgesnę perspektyvą, galime pasakyti, kad tai yra kažkas negerai susijęs su duomenų asmeniniu apsauga. Nes e, asmens duomenių saugumas yra tas dalykas, kuris padeda jam saugiai jaustis. E, čia galima kalbėti apie visokias e, vis, apie visokius asmeninius duomenys, tiek įmonės, tiek privačių asmenų. Jeigu duomenys yra E, sukaupiami vienai ir jie skirti vienai struktūrai, jeigu jie kaupiami viename serveryje, tai yra vienas reikalas, bet jeigu jie paskui persiuntinėjami į daugybę kitų serverių ir ten saugomi, tai yra visai kas kita. Tačiau akivaizdu yra tai, kad žmonės buvo e, nukentėję nuo to, nes duomenys buvo kopijuojami iš vienos mašinos, jie pateko į kitą, paskui dar į keletą kitų ir panašiai. Tai kelia riziką. Nes be abejo gali kilti toks pavojus, kad kažkas nutiks tiems duomenims, o gal kai kas nutiks tiems žmonėms. Bet tai yra tik prielaidos. Tačiau aš manau, kad Snaudeno paskelbta informacija parodė, kad kyla svarbiausi klausimai susijęs, susijęs su duomenų apsaugos įstatymu intelektiniu pagrindu. Norėčiau pereiti prie 13 puslapio. Čia yra kalbama apie tam tikrą ieško, paieškos sistemą. E, čia yra kalbama apie duomenų surinkimą ir saugomimą jų e, šimte maždaug 50 serverių. Ten yra saugomi e, laikmenų pavadinimai, vartotojų pavardės, stebima, kokiuose tinklalapiuose tie asmenys lankėsi ir visa ta informacija yra sukaupta ir saugoma. Aprašymas yra labai detalus, bet kai matotme, kiek, kokie gebėjimai sukaupti tokią informaciją, tai galime tik pasakyti, kad net Orvelas nenumatė tokios galimybės, kad galima būtų surinkti tiek informacijos. E, tai yra kuriama savotiška laiko mašina, žmonių duomenys kaupiami jums patiems apie tai nežinant. E, ir tuo būdu, bet kieno pasaulyje elgesį įpročius galima nustatyti ištirti, išanalizavus apie jos sukauptą informaciją. Kitas dalykas, kuris yra svarbus, yra numatytas 40 puslapyje. Čia e, kalbama apie vieną iš NSA agentūros vykdytą programą, kodavimo sistemą. Čia nepasitelkiama tiesiogiai matematinės sistemos bet pavyzdžiui, naudojami tokie pavadinimai kaip elektroninės kompiuterio emanacijos, kurios gali būti atkurtos. Jeigu pasitelkiama gamintojų atitinkama įranga, tai irgi su, sukelia tam tikrą šoką tarp technikų ir saugumo darbų specialistų, nes E, tai reiškia, kad visos turimos saugumo sistemos gali būti labai pažeidžiamos, nes iš jų galima nesunkiai šimti informaciją, ją pasilikti ir saugoti. Aš manyčiau, kad negalime tikėtis, kad apie tai bus labai daug paskelbta informacijos, o nesikyla problema. Tai reiškia, yra daug sistemų, kurios buvo sukurtos, yra saugumo sistemos, kurios yra, galbūt kai kurios iš jų saugios, tačiau daugybė tokių, kurios nėra saugios Keliaujam toliau. Kitas įdomus dalykas yra susijęs su 18 e, puslapiu, kur kalbam apie užsienio žvalgybą. E, prismų programos pagrindinimas čia e, išaiškinamas. Mane domina tos dalys, kurios nepasikeitė nuo 78 metų. Jūs galite pamatyti, kad egzistuoja du pagrindimo lygiai, kurie pakankamai sudėtingi ir šiaip ar taip e, galima susipažinti su apibrieštimu. Tai yra ta informacija, kuri yra skirta stebėti užsienio teritorijai ar struktūroms, kurios yra susijusios su jungtinių valstybių teritorijos asmenimis, kur, ir tai yra ta informacija, kur yra būtina jungtinėms valstybėms saugumo tikslais. Taigi, tikslaus apibrėžimo nėra, tai reiškia, kad jeigu yra manoma, kad tam tikri duomenys yra reikalingi jungtinėms valstybėms, tai tuomet galima e, tą informaciją rinkti, nes tam yra palikta spraga, palikta spraga elgtis būtent šitaip. E, įdomus faktas yra tas, kad anksčiau nebuvo jokios informacijos apie tai, jokių raštų, nebuvo jokių gairių, nebuvo jokių dokumentų, kurie rodytų, kad e, buvo numatyta kažkokia procedūra, tiesiog vyko kažkokie tamsus reikalai, apie 40 metų, jokių raštų apie tai nėra. Vyko grinai politinė e, priežiūra, politinis sėkimas tam tikrų subjektų užsienio šalyse ir sakyčiau, kad tai galėtume apinti politinių šnipinėjimų. Šiame apibrėžime taip, kitako minimas, minima diskriminacija pagal atskiras šalis. E, yra kalbama apie jungtinių valstybių, būtinybę jungtinėms valstybėms susirinkti informaciją. E, čia yra kalbama apie tokį labai žemą teisinį slengstį sėkimui pradėti. Ir tai reiškia, kad e, prireikus tokios informacijos galima rinkti, jeigu sudėsime kartu tos du kriterijus, diskriminaciją pagal uh, E, šalis ir, ir Amerikos pilietybę, tai pamatysime, kad amerikiečiai savo pasiskiria teisę nesunkiai išnipinėti, kai jie mano tai esant reikalinga. Jeigu, ne, čia nesileisiu žmogaus teisių situacijos analizę, tiesiog e, bet kuris teisininkas čia nesunkiai išvelgs spragą, nesilaikymą tarptautinių pasirašytų konvencijų. Antrasis skyrius 2.1. Čia yra kalbama apie galių tam tikrą perskirstimą. Ir čia turėtume atkreipti dėmesį į tą dalį, kur kalbama, kad kovos su terorizmu pagrindimas yra irgi labai plačiai suformuluotas. Čia nekalbama apie jungtinių valstijų piliečius, tai reiškia, kad gali būti sektami asmenys, kurie įtariami susijęs su terorizmu, bet jie dažniausiai yra užsieniečiai, čia nekalbama apie amerikiečių sėkimą. Dabar 21 puslapis. Jeigu pažvelgtume, kaip renkama informacija pagal prism programą, egzistuoja konkretus straipsnis, kurio pagrindžiama ši problema siekiama remtis minimaliomis tikslėmis procedūromis. E, Libe komitete aš pristačiau situaciją vasario mėnesį šiuo klausimu. Mes kelime klausimą, ką reiškia tos minimalios ir kuo paprastesnės procedūros. Apie tai buvo rašyta Guardian birželio 20 dieną. Čia matome, kad nėra jokių apribojimų, nes Ir, ir kaip aš ir tikėjausi, viskas taip ir yra, šnipinėjami visi. Ir pasitelkiamos visos reikiamos procedūros, kad būtų galima šnipinėti ne amerikiečius. 22 puslapis. Išslaptinimas informacijos įvyko, gegužės 21 dieną buvo pateiktas rašytinis laiškas, kurį pateikė JAV vyriausybė, e, kongreso ir senato žvalgybos priežiūros komitetams. E, čia matote, kad yra e, tam tikrų šriftų kitokių surašytas e, straipsnis, kur kalbama apie nacionalinio saugumo agentūrą, kuri filtruoja informaciją surinktą anksčiau ir ją analizuoja ir kaupia. Šie metodai naudojami JAV tikslams ir e, stengiamasi parodyti, kad 50 procentų informacijos yra apie amerikiečius, kita 50 apie neamerikiečius. Pavyzdžiui, CŽV pasilieka savo kopiją tų pirminių filtruotų duomenų, kad galėtų juos pasilikti ir analizuoti giliau. Ir jeigu pažiūrėtume, kokius duomenys norėjo gauti Snaudenas ir kurių negavo, jeigu pasižiūrėtume, kokiomis gairėmis remiasi CŽV, teikdama informaciją, pamatytume, kad metodai yra labai griežti žvalgybos e, struktūros gali gauti dokumentus be jokių apribojimų ir dirbti su tais gautais duomenimis ir dažniausiai tie duomenys būna susijęs su užsieniečiais. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau paminėti, yra 23 puslapyje paminėtas. Tai yra bendra pozicija susijusi su priemonėmis dėl duomenų apsaugos. E, Buvo siekiama pasitelkti tam tikras procedūras, kad būtų galima išvengti anksčiau minėtų skandalų ir procedūrų. E, Tos spragos, minimas, da, minimas dalykas yra spragos, jo pastaruosius dešimt metų nebuvo stengiamasi pašalinti tų spragų Ar tai reiškia, kad nukentėjo nacionalinis saugumas kitose valstybėse, ar nukentėjo nacionalinis saugumas jungtinėse valstybėse? Tiesiog e, buvo pasitelkti teisiškai saistantis dalykai. Tai reiškia, kad buvo reikalinga pasitelkti visomis, visas egzistuojančias spragas tam, kad būtų galima laisvai rinkti žvalgybinius duomenis. Tad komitetas turėtų grįžti prie tų dokumentų, kurie buvo surašyti prieš dešimt metų, reikėtų panalizuoti, kas priemė tokius sprendimus, ar tie sprendimai buvo nepiktavališki, ar jie buvo geranoriški, ar tai buvo tam tikras elgesio stilius, ar tai buvo taip pat e, ir na, tam tikras bendradarbiavimas su JAV. 24 puslapis jo pabaiga. Ten irgi svarbus dalykas paminėtas – O dabar rekomendacijos. Rekomendacijas pateikdamas aš suvokiu, kokį interesą jaučia 42 straipsnių komitetas. Aš iškėliau taip pat mintį, kad daug kas dabar yra suprantama. Ir e, naudodamiesi amerikiečių tinklalapiais, Europos piliečiai E, pateikia savo duomenis tiesiai jungtinių valstybių žvalgybos tarnyboms į rankas. Iš to gali kilti tam tikros rizikos. Tai yra tiesiog egzistuojanti tokia gale. Tai reiškia, kad ES piliečiai turi žinoti tokį faktą. Jie turi žinoti, kad, jie duomenį, kad, kad jeigu jie naudojasi amerikiečių tinklalapiais, tai tuomet jų duomenys galimai gali būti kaupiami ir saugomi. Ir tokį, tokius dalykus ES piliečiai turi žinoti, jie turbūt įspėti. Ir jie galbūt pamastys prieš naudodamėsi tokius tinklalapius, jie galbūt pagalvos apie politinės pasiekmes. Na ir suprantama, savaime aišku, kad daugelis duomenų nebus apsaugota nuo Fazer ar Patriot programų ar nuo Safe Harbor. Ir tiesiog ateitie tai bus ir toliau labai aiškus diskusijų klausimas. Turime pasirinkti tinkamą strategiją. Turime laikytis tam tikros strateginio požiūrių, kuris yra būtinas, norint išsiaiškinti, kaip patiems prarengti pramoninę politiką ir kaip kitais keliais ją plėtoti, išvengiant duomenų išnykimo kompiuteriniais keliais. Dabar 42 straipsnis. Čia yra minimos tam tikros išlygos 28 puslapį. Turėtume jas aptarti. Nes seniai buvo pasakyta, kad reikėt, jei reikėtų kad jeigu Yahoo generalinis direktorius pateiktų visą informaciją, visus duomenys, kurie buvo sukaupti, gal, gal galimai jis patektų į kalėjimą. Mes neturėtume sukurti teisinės kolizijos, su, lyginant su 42 straipsniu. Ir iš savo patirties, da, kai dirbau Microsoft, galiu pasakyti, kad yra labai svarbu pripažinti, kad jeigu įmonė nesilaiko 42 straipsnio, e, tai reiškia, kad yra daromas e, baudžiamosios teisės pažeidimas. Ir valstybės narės turėtų taikyti nuobaudas už tokio pobūdžio pažeidimus. Ko gero reikėtų labai tiksliai išaiškinti, už ką būtų baudžiama. Ir dabar nuobaudos. Reik, kol kas jūs numatytus yra nelabai adekvačios. Microsoftas milijardo eurų baudą gavo prieš keletą metų pažeidęs konkurencijos taisyklės, pasinaudojęs egzistuojančią teisės spragą. Tačiau dešimtį metų Microsoftas sukaupė gal 20 milijardų. Tiesiog Tai remdamasi tokią verslo strategiją galima dirbti, sumoka nedidelės baudas ir tęsti savo veiklą toliau. Tačiau labai svarbu, kad įmonės laikytųsi 42 straipsnio ir nesilaikančios jos turėtų būti baudžiamos. Reikėtų, pavyzdžiui, kad jos prarastų 20 procentų savo apyvartos ar paimų. Kai kurios iš tų įmonių turi didžiulius išteklius ir rengia tam tikras verslo strategijas, kurios jums naudingos ir tai pravartos išvelgti. Na ir paskutinis dalykas, perinant prie klausimus, jis yra toks. Mes žinome, kad NSA ir toliau atlieka savo veiksmus, 42 straipsnis turėtų būti taikomas kontroliai ir procedūrams. E, tačiau, kai būtų su įrangos pardavėjais, Maničiau, kad jiems taip pat reikėtų laiky, taikyti šį straipsnį, jie turėtų jo laikytis ir tai apsaugotų nuo asmens duomenų per nelik didelio kaupimo sėkimo ir tai padėtų žvengti tolesnių e, problemų. Įmonės būtų priverstos laikytis egzistuojančių teisės aktų. Tai tiek būtų prieš perinant prie klausimų. Labai ačiū, pradėsime nuo pranešėjo, Klonas Murajas. Pone Bidenai, labai ačiū. Man atrodo, pažadinote visus per šią paskutinę sesiją. Jūsų pasisakymas buvo puitu, puikus, mes užsakėme šį, šią ataskaitą, o tai padarėme dėl to, kad mums reikėjo strategiškai visą sritį vertinti, tai yra sudėtingas sritis, ne visi yra ekspertai ir mums reikia parengti strateginę pranešimą. Ir kaip jūs sakote, čia yra e, situacija, kur keičiasi greitai ir jeigu net ir pateiksime strateginės rekomendacijas ar vertinimus, mes galime būti aplenkti. O tyrimas šis yra gana trumpas, tačiau tam mums, aišku, reikia suprasti visą sritį jūsų ataskaita parengta laiku, laiku ir žinau, nors kolegos ir nepaskaitė dar šios ataskaitos, aš paskaičiau jos dalis ir kolegos dar galės ją paskaityti ir galėsime būti labiau informuoti. Ir galėsime pasistumėti tose srityse, kur iki šiol to nepadarėte. nepadarėme. 27 puslapyje išdėstėte parlamentui strateginės galimybės. Aišku, kad sieksime politinio balanso, čia, bet negalima niekam užbėgti už kelio. Manau, kad jūsų pareiškimas aiškiausias buvo sąžiningas ir aiškus. Ir ką mes be paskeltume, tai turės poveikio žmonėms visose sritise. Taigi tai, aišku, visi šie pareiškimai yra labai įdomus. Tačiau norėčiau pakalbėti apie rekomendacijas, kurias reikia svarstyti. Pavyzdžiui, nuotolinė kompiuterija. E, yra reikalavimas reikia galvoti apie Europos e, nuotolinę kompiuteriją, kaip jūs sakėte. Šiandien aš turiu tam tikrų klausimų. Tai pavyzdžiui, ar yra galimybių, kad tokia bus išplėtota Europos e, notarinė kompiuterija? Jūs savo diskusijose kalbate apie Brazilijos pavyzdžių. Ir Ana Gomes apie tai anksčiau kalbėjo, e, kur jie bando išlaikyti duomenis savo šalyje, savo suverenumo rėmuose. Kaip tai veiks? Ar tai prieštarauja tam, ką jūs sakėte? Jeigu taip atsitiks, tai pralenks kažkokia kita technologija. Ar tai įmanoma padaryti? Noriu paklausti ir apie kitus dalykus. Apie kitas strateginės galimybės kalbėjote apie šifravimą. Jau turime liūdėjimus iš įvairių žmonių apie informacijos šifravimą NSA ir Britų e, žvalgybos tarnybų darbą. Jūs e, sakote, kad tai yra technologijos sritis, ar turite kažkokių rekomendacijų šiai technologiniai sričiai? Ar galime kažką parlamente įtraukti į savo pranešimą. Aš e, daug čia visko neminėsiu, bet e, aš noriu pademonstruoti, kad šis, šie ataskaita bus svarbi, mums bus naudinga. E, mes turime pabaigti savo pranešimą sausio mėnesį, kad tai būtų dokumentas kitam, kitai, kitos kadencijos parlamentui, kokią kryptimį einame. Ir svarbu, kad šis pranešimas nepasentų per keletą savaičių. Aksel Foss. Vielen Dank. Ähm, also zunächst einmal recht herzlichen Dank. Ačiū. Labai buvo įdomu. Norėčiau pasitikslinti, ką jūs sakote apie, ar tai, ką jūs sakote apie Amerikos stebėjimo institucijas, galima pritaikyti ir Junktinės karalystės stebėjimo institucijoms. Ir jeigu bus su Junktinė karalystė arba su JAV pasirašytas susitarimas, tai aš nemanau, kad su Kinija galima būtų tokį susitarimą pasirašyti arba su kokia nors Rusija tikrai e, jiems, tom šalims neturėsime tų pačių spaudimo e, priemonių, bet ar manote, kad galima tokiu, e, tokia linkme eiti? Dar buvo kalbėta apie Safe Harbor. Man pasirodė jūsų paaiškinimai dėl 42 straipsnio bei dėl sankcijų e, labai įdomus. Tačiau dėl, kalbant apie Safe Harbor, e, vėlgi galima kelti klausimą dėl to, kadangi su JAV turime susitarimą pasirašę, bet su kitomis šalimis ne. Tai kaip galima ir kiek galima tą Safe Harbor keisti? Galbūt e, su kitais susitarimais ateityje galima kažką tai panašaus padaryti arba netgi toliau nueiti su kitokiamis e, taisyklėmis bei standartais. Man kyla klausimas, ar su kitomis šalimis, su kuriomis neturime susitarimų tokios ryties, gali kas nors būti panašaus numatyta. Sakykime, Kinija, Kinija diegia uh, spyware ir panašiai. Janas Albrechtas, ačiū už e, tai, kad pristatėte taip išsamei savo tyrimą. Man atrodo, kad yra daug dalykų, kuriuos galima išplėtoti. Pakalbėsiu apie tris klausimus. Pirmiausia, apie informatorių apsaugą, e, kurią jūs paminėjote kaip svarbę rekomendaciją mums. Šį klausimą, aišku, ir mes turime aptarti ir norėčiau sužinoti, kokios būtų realios galimybės kaip galima būtų reguliuoti pa, e, pažeidimus privatumo ir domenų apsaugos srityje. Antras klausimas. pramonės politika nuotoliniai kompiuteriai Europoje, apie ką kalbate 27 puslapyje. Jeigu kalbėsime apie galimybės imtis veiksmų trečiųjų šalių atžvilgių, tai yra daug klausimų dėl to, ką galima padaryti teisėtai. Tačiau be jokios abejonės, kad tai yra grėsmė. Tai Ar yra galimybė, kad būtų sukurta europinė nuotolinė kompiuterija? Ir pagaliau klausimas dėl diskusijų kitoje Atlanto pusėje, kas šiuo atveju mums yra svarbiausia. Ar yra tam tikras judėjimas jungtinių valstybių diskusijose Ar galima numatyti kažkokių pokėčių ir kur būtų galima daryti spaudimą jungtinėms valstijoms, nes kai kas galbūt pajudės. Jeigu tai būtų, tai mums būtų taip pat naudinga mūsų santykiuose su partneriais. Ačiū, ponia Ernst. Vielen Dank. Ich habe folgende Fragen. Äh, zum einen interessiert mich die ganze. Labai ačiū. Aš norėčiau pasidomėti klausimai susijusiais, susijusiais su sankcijomis. Jau buvo parlamente aptarinėjami kai kurie pasiūlymai e, pagal tuos pasiūlymus reikėtų sankcijas stiprinti, sakote, kad tas, to nepakanka. Bet kaip tada galima, kokios alternatyvos, ar galima kažką tai e, galvoti kitaip apie kokybę, apie kiekybę tų sankcijų, gal reikėtų kažką tai, kažkokias labiau privalomas taisyklės sugalvoti. Kitas e, dalykas. E, kaip nustatyti su amerikiečiais transnacionalinį dialogą, nes pažeidinėjamos ne amerikiečių teisės. Neužtenka kokios nors vienos arba dviejų priemonių tam viskam pataisyti. Kaip galima būtų pakilėti dialogą į tinkamą lygmenį? Dar sakote, kad tekste reikėtų kalbėti apie apsaugą. E, apie nuotolinę kompiuteriją. Kodėlgi ir ne, visą tai įmanoma. Galima įsivaizduoti, kaip visa tai galėtų veikti, bet yra čianai visokiausių alternatyvų. Tačiau čia jau kitas klausimas. Ačiū. Dabar aš pati norėčiau užduoti klausimą apie nuotolinę kompiuteriją Europoje. Man atrodo, kad čia yra terminų prieštaravimas. Nuotolinė kompiuterija būtent reiškia, kad galima parduoti įvairiausius potencialius pajėgumus. Aš nesu didelė gynėja to, kad Europa apsiribotų, apsistatytų sienomis ir nepasinaudotų naujomis galimybėmis, kurias teikia technologijos, tačiau aš manau, kad reikia plėtoti tam tikrą atsvarą Amerikos dominavimui rinkoje, kad taptume svarbesni ir galingesni naturinės kompiuterijos rytyje, nes tiesą sakant, noriu užduoti Jums tokį klausimą net jeigu ir turėtume pasistatę sieną aplink Europą ir turėtume šimtaprocentinę europinę nuotolinę kompiuteriją, tai nereiškia, kad tie duomenys nebūtų pasiekiami automatiškai amerikiečiams. Nes juk tai ne tik, tai ne technologinis klausimas, o teisinis klausimas, nes bet kokia bendrovė, pavyzdžiui, kurianti europinę nuotolinę kompiuterija turės kažkokį skyrių jungtinėse valstijose, nors galbūt ir valytojų kambarėlį, bet jie bus amerikiečių jurisdikcijoje. Taigi čia nėra fizinė problema. Antras klausimas. Jūsų nuomonė, ar būtų įmanoma Europos, Europos komisijai, panaudojant esamus duomenų apsaugos teisės aktų, išspręsti šią problemą? Man tai atrodo, kad taip. Aš tiesiog manau, kad komisija yra per daug nedrasi ir iki galo nepasinaudoja savo galiomis. Nes man atrodo, kad dabartiniai ES domino apsaugos teisės aktai neleistų taikyti tokią praktiką, kokią matome. Galbūt nauji teisės aktai suteiktų didesnę apsaugą, bet jūs nuomonė, ar dabartiniai teisės aktų gali būti naudingi. Na ir paskutinis klausimas. Ar žinote apie panašius ar identiškus įstatymus ES valstybės narėse? Kartais mes kaltiname amerikiečius, kad jie daro tą ar kitą, bet jie sako, kad tą patį darote ir jūs. Taigi, ar yra ko nors panašaus Europoje? Pradėsim nuo natalinės kompiuterijos klausimo jis populiarus. Aš numačiau daug jūsų klausimų 32 e, puslapyje, pirmas, antras, trečias punktai ir aš juos paskaitysiu, nes manau, kad jie atsako į kiekvienos klausimus tiesiogiai. Pagrindinis gyvenimo faktas susijęs su domino apdarojimu ir nuotolinė kompiuterija, kuomet uh, tūkstančiai kompiuterių stovi sandėlyje, kurie nuolat skaičiuoja duomenis, apdoroja jos. Duomenis gali apdoroti, kai yra dešifruoti, kai yra užšifruoti, nieko negali su jais padaryti. Todėl paslaugos teikėjas turi žinoti šifro raktą. Jeigu duomenys yra užšifruoti, jeigu nori apskaičiuoti, skaičiuoti, apdaroti duomenys, gali juos dešifruoti turėdamas raktą ir panau, juos e, apdaroti. Ir tuomet jie pasiduoda 702, 702 straipsnio e, įstatymai. Yra daug šifravimo metodų, kurie už apdarojimą duomenų sulėtina tūkstančiais kartų. Ir Taigi, turint galvoje e, tikrovę, tuos duomenys reikia laikyti uždarus savo jurisdikcijoje. Taip pat aš sakau, kad nors, pavyzdžiui, ES kom, kompiuterijos įmonė e, dirbdama e, Amerikoje būtų jurisdikcija, iš tiesų tai nebūtų mažai tikėtina. Visų pirma, darbuotojai Europos firmoje daug greičiau imtų skūstas ir ieškotų kitų būdų kreiptis į Europos teismus, kelti teisinius klausimus. Antra, Europos darbuotojai e, e, nebūtų apkaltinami pagal Junktinių valstybių špionažo įstatymą. Galima paskaičiuoti, kiek e, vagių yra Amerikoje. Tačiau viena didžiausių bendrovių šiame sektorėje yra Europoje ir jie sako, kad e, jie turi teisę siūsti duomenis amerikiečiams. Taigi, e, reikia matyti Europos bendrovės, kurias e, ir fiziškai, ir teisiškai apriboja prieigą prie savo duomenų. Kitas dalykas yra didžiulis skirtumas dėl techninio saugumo pavojų ir tų duomenų pateikimo amerikiečiams ant lėkštės, kad jie tiesiog uh, e, atsuko kranelį ir gauna daugybę duomenų. Taigi yra didžiulės pavojus, e, kad yra tokia situacija, arba uh, tie duomenys būtų, pavyzdžiui, palyginti Europoje ir NSA turėtų įsilaužti, uh, pralaužti įvairias gynybos užtvaras ir sugalvoti, kaip fiziškai tuos duomenys ištraukti ir pasiimti. E, taigi, vienas dalykas yra jos saugoti, kitas dalykas ant lėkštų jos paduoti. Ir nauji reglamentai gali viską pabloginti. Nes komisijos planas buvo sukurti ekvivalentą tarp dviejų situacijų, kurias aš, kurias aš apibūdinau. Tai planuoja reglamentą teisiškai ekvivalentiška būtų atiduoti tuos duomenis amerikiečiams ar palaikyti juos Europoje, kurie būtų pakankamai gerai apsaugoti. Tačiau pagal naują reglamento formuluotę tokios situacijos būtų traktuojamas e, ekvivalentiškai. Ir paprastam žmogui aišku, kad e, rizika yra jų labai skirtinga, taigi e, reikia tai pataisyti. Ir aš ataskaitoje labai aiškiai sakau, kad reglamentas E, daro klaidą, jį reikia persvarstyti, ypač privalomas apdaro, taisyklės apdarojančioms įmonėms. Nes kitaip mes tampame dar labiau pažeidžiami. Kiti klausimai. Galbūt pradėsiu nuo pana Foso klausimo apie situaciją Junktinėse valstijose ir Junktinėje karalystėje. Ne visai supratau, ką jūs turėjote galvoje. Aš neturiu asmenės patirties e, susijusios su Rusija ar Kinija šioje srityje ir nemanau, kad analizavau Rusijos ar Kinų įstatymus. Rusai yra pasirašę 108 konvenciją visai neseniai, tai gana įdomu, bet daugiau pakomentuoti negaliu. Dėl sustarimo Safe Harbor Man atrodo, jis iš esmės yra pažeistas. Turėjau progą Vašingtone, vakar ten buvau, sustikti su ta pačia Obamos peržiūros grupė, kaip ir ponas Nemicas. Ir aš paklausai, ar jie nori konfidencialiu laikyti savo pokalbį, taigi aš papasakosiu apie savo įspūdžius iš to sustikimo. Jie sakė, kad Safe Harbor jie laiko visaiškai komercinių sustarimų ir nemato ten jokių apribojimų panaudoti tuos e, duomenis nacionalinio saugumo ir žvalgybos tikslais. Būtent taip jie supranta tą susitarimą. Todėl turime klaust, kelti klausimą, kaip yra, kaip čia yra, kad perėjus 30 metų Europoje mes darome tokią klaidą. Ar mūsų suklaidino, kas, kas yra, kad nepadarytume, turime spręsti, kas yra, kad nepadarytume daugiau klaidų. Taigi, sustarimas e, safe harbor yra pažeistas, jis miręs ir turime nedaryti naujų klaidų. Pono Marajas klausimas apie, apie tai, apie ką aš jau kalbėjau, man atrodo. Kalbant apie Brazilų situaciją, kalbama dažnai apie balkanizaciją ar balkanizuosime internetą. Ponas Cameronas Keris prekybos e, departamento atstovas tai minėjo savo kalboje neseniai. Man atrodo, kad čia neteisingai viskas e, suprantama, kai kalbama apie cenzūrą, apie apribojimą prieimą prie duomenų. Tai yra viena, o kita vertus mes kalbame apie verslo paslaugų kūrimą vietoje Europoje ir e, apie tai, kad ragintume piliečius tai jos tas paslaugas naudoti. Prievartos nėra. Jeigu kažkas nori siūsti savo uh, e, duomenys į jurisdikciją, kur jie lengvai prieinami NSA, niekas jiems nedraus. Tačiau aš norėčiau, kad e, ar tai būtų vyriausybinė ar privati organizacija, kai jie gauna duomenis, kad jie sprendžia ar tos duomenys talpinti NSA jurisdikciją ar ne. Manau, kad tokią situaciją reikia e, sustabdyti, tačiau ta balkanizacijos idėja yra e, klaidna, klaida. Čia siūloma ne tai, kalbama apie tai, kad būtų sukurta, sukurti Europos pajėgumai, kad e, žmonės galėtų pasirinkti, būdami informuoti. Dėl šifravimo Čia yra situacija sunkiai. Yra būdų, kaip kurti gynybos e, pajėgumus ar šifravimo e, sistemas. Tai dabar atrodo, kad mes esame bejėgiai. Kai kas mano, kad e, pagrindinės technikos, pagrindinė technika veikia, tačiau per pastarąsias dvi savaitės išiškėjo atveju, kaip e, saugumo sprendimų vienas didžiausių pardavėjų e, pardavinėjo savo vieną pagrindinių produktų, e, kuris buvo pažįstas, buvo sukompromituotas NSA. Taigi, kol kas per anksti spręsti, tačiau Jeigu yra tam tikra tendencija, tai vis daugiau saugumo yra atviro kodo programinėje įrangoje ir netgi kompiuterinėje įrangoje. Atrodo, kad e, dauguma saugumo įrangos pardavėjų yra privačios įmonės, kurios atrodo per daug draugauja su NSA. Aišku, čia galbūt ne panasėja, bet Tačiau jeigu reikėtų man kišti savo pinigus, tai aš sakyčiau, kad reikia pasikliauti labiau atviro kodo programinė įranga. Na, turime, aišku, įtariau žiūrėti į, į tam tikrus e, produktus ir programinę įrangą. Tokia būtų pagrindinė mintis. Jeigu bus pamiršęs kokį klausimą, prašom manį priminti. Ačiū. Antrasis klausimų raundas. Turiu tris prašymus suteikti žodį. Romero Lopes, Vainmorsen, ponė Morvai. Ar daugiau bus? Ne, tuomet trys. Pone Romero Lopes. Ačiū labai, e, kad dar kartą atvykote. Jūs atvykote tada, kai buvo e, pateikinėjami pakeitimai e, duomenų apsaugos įstatymę. Ir dabar buvo e, pristatinėjama tokia problema, e, problemos, kurias kelia nuotolinis internetas. Pavyzdžiui, subkontraktų pasirašymas, subrangovai nesunku su tais subrangovais susigaudyti, kadangi niekas nežino, kur yra inter, interneto tiekėjai. Kadangi yra tokių nuotolinių įmonių ir tos nuotolinės įmonės paklūsta tiems patiems įstatymams e, kaip ir paprastos, e, kaip tos, kurios duoda joms e, kontraktus, sutartis, ar būtų koks nors būdas, kaip galima sukontroliuoti tas nuotolinės įmonės nes visiškai neaišku, e, kaip galima atsakyti į tą klausimą ir kaip padaryti taip, kad atsakas būtų pakankamas. Šiaip ir taip Europoje yra labai nemažai. E, nedaug yra tų tokių įmonių e, nuotolinių, tačiau vis tik tais jas reikėtų kažkaip reglamentuoti, jų darbą reikėtų reglamentuoti. Dabar norėčiau paklausti dėl 42 straipsnio antifiso E, sąlygoje. Pone Reding minėjo, kad yra tam tikrų sunkumų susijusių su reglamentu, būtent yra sunkus momentas toks kaip aiškus sutikimas. 42 straipsnį, su 42 straipsniu problemų dar daugiau, o mano klausimas būtų štai koks. Ar pakaktų nurodyti dabartinę 42 straipsnio redakciją, kad būtų galima padaryti tai, ką jūs siūlote? O jeigu nėra e, E, aiškaus iš ankstinio sutikimo iš tikrinamos institucijos, tai gal tada reikėtų nurodyti trečią šalis. Jeigu taip ir yra, tai tuomet galbūt galima kai kurias sutartis panaikinti, nutraukti. Dar vienas klausimas. Mes neturime e, duomenų tikrinimo institucijos, nes pagal įstatymą turime e, atitinkamą patarėją, kuris tokios kompetencijos neturi, bet gal valstybės narės kažkaip pačios galėtų e, kelti panašius klausimus ir turėti tokią kompetenciją. Galbūt galima tokį sprendimą pasitelkti, nes antraip e, net nežinau, ką ir galvoti. Man reikalingas jūsų atsakymas, kad žinočiau, kaip elgti su ta antifisa sąlyga, kad Reikia, su, reikia su, keisti atsakymus, bet amerikiečiai nieko nedaro. Pirmininkė nutraukė kalbėtoją. Also. Ich bin sehr kurz. Äh, wir haben heute begonnen mit einer äh, zu hören. Ponas Weinkraus. Mes išklausėme ryte ekspertų iš už Atlanto. Jie pristatė situaciją, Galvoju, ar jūsų dokumentas e, buvo pristatytas grupiai, nes jeigu būtų pristatytas, tai galbūt paprasčiau būtų kalbėtis, kadangi man atrodo, kad tarp Amerikos ir mūsų žemynų atsiranda nauji skirtumai, nauji nesutarimai. O mano klausimas būtų toks klausimas. Ar manote, kad su mūsų turimu uh, duomenų apsaugos paketu tuos nesutarimus tarp Amerikos ir Europos galima išspręsti. Ką jūs siūlytumėte konkrečiai, kas būtų svarbu? Pane Moroj, paskutinis klausimas. Dėkoju. Ačiū. Hmm. Asmeniui, kuris dirbo ilgus metus pas Microsoft kokios taisyklės valstybėse narėse turėtų būti priimtos. Ar būtų galima kreiptis į vietos programinės įrangos gamintojus, ar įmanoma naudoti tik jų pagamintą programinę įrangą, ar galima, pavyzdžiui, nusipirkti didelį kiekį brangios programinės įrangos pas Microsoft Yra daug valstybių narių, kurios kreipėsi į Microsoft dėl tos įrangos. Bus daryta strateginė sutartis e, su Microsoft ir administracijos duomenimis teisingumo srities, švietimo srities Microsoft buvo leista naudotis, ar tai kelia kokį nors pavojų. Mes egzistuoja tam tikras santykis tarp Microsoft ir jungtinių valstybių nacionalinio saugumo struktūrų. Ar yra tokia galimybė, kad Microsoft perduos Europoje surinktos duomenys Amerikos saugumo tarnyboms ar kitoms? Kadangi Microsoft, kaip jau sakiau, situacija yra labai e, įdomi šiuo atveju. Mane labai domina jūsų atsakymas į šį klausimą. Nevenkite atsakymą į šį klausimą. Pirmininkė, ačiū. Čia jau klausė paskutinė klausėja. Pone Polinai, žodis jums. Na, pirmiausia, norėčiau pasakyti štai ką. Kokios egzistuoja jėgos pagal mūsų minėtą reglamentą. Jeigu pagalbėjome apie Safe Harbor, ten jau yra pasakyta, kad duomenų rinkimo institucijos turi numatytas realias galias ir yra įmanoma uh, šalyje, bet kurioje rinkti duomenis e, ir toliau to gali tebe egzistuoja ir šiandien. Komisija, komisija taip pat ir komite, komitetas taip pat turi galės e, e, priimti nuostatas, kurios padėtų atsikratyti Safe Harbor jau rytoj. Taigi 2001 metais Komisija priėmė e, dokumentą mūsų minėtą, pranešime yra paminėta, kodėl buvo įmanoma vykdyti tokio plataus masto žvalgybos veiklą. Ir manyčiau, kad čia turėtume rasti tam tikrą sutarimą 42 straipsnėje. Yra minimas toks žodis sutikimas, nes jeigu nepasieksime susitarimas, jeigu su jungtimis valstybėmis nepasieksime sutarimo, tai situacija ir bus jau tokia neaiški. Aš tai siūlau tokią dviejopą strategiją. Viena vertus mes informuotume žmonės ir e, žmonės, kurie naudojasi amerikietiškais tinklalapiais, turi žinoti, kas laukia jų duomenų. Ir kita vertus turime e, apsaugoti mūsų turimus duomenys Europos e, šalyse turimomis priemonėmis. Tai reiškia, kad tie duomenys mūsų būtų geriau apsaugoti tais dviem, būdams, tais dviem būdais. Ir tai padidintų visų e, privatumą, tai būtų galima vykdyti tam tikrą lobistinę veiklą Amerikos vyriausybės atžvilgių, kad būtų galima užtikrinti geresnį ne Amerikos piliečių privatumą. Šiandien turime būti, prie, e, turime būti realistais. Jeigu, mato, jeigu manome, kad Amerikoje vyksta diskusijos ir jeigu manome, kad tai turės kokią nors įtakos, tai galiu pasakyti štai ką. E, stebiu tas Amerikoje vykstančias diskusijas. Per pastaruosius dešimt metų e, procesas vyko ir prieš kokius tris mėnesius, ir čia aš nejaukauju, vieną kartą buvo iškeltas klausimas dėl neamerikiečių interesų apsaugos. Per dešimt metų, prieš tris mėnesius, pirmą kartą įvyko toks dalykas. Human Rights Watch apie tai kalbėjo ir, ir, ir kai kurios kitos organizacijos ir kvalifikuoti advokatai. Kongrese iki tol nieko nebuvo likę. Jeigu mes norime savo Europos požiūrį pateikti, mes turime dirbti, mes turime sudaryti reikiamas delegacijas, turime formuoti savo interesų grupės, turime, kad tos viešos diskusijos vyktų, nes dar kol kas čia tebelieka neužpildytas spraga. Dėl rangos sutarčių. Šis yra svarbus ir labai techninis, nes jeigu pasižiūrėtume, kokie yra susitarimai su nuotolinė kompiuterija, tai pamatytume, kad tai yra labai techniniai dokumentai ir dabar komisija nagrinėja tokius galimus susitarimus. Tačiau čia irgi galima rasti sprendimų. Tačiau techniniai sprendimai čia yra galimybė, tie sudaro tik 10 procentų visų galimybių, turime to neužmiršti. Mes jau kalbėjome apie tai, kad duomenų apsaugos institucijos turi e, imtis priemonių, kad būtų įgyvendinamos teisės nuostatos šioje srityje. Europos duomenų apsaugos institucija taip pat turi skatinti tokią diskusiją dėl duomenų apsaugos. Nes aš a, iki, iki, iki lygi šiolinę jų veiklą žiūrėjau skeptiškai, aš ir apie tai kalbu ir savo dokumente, kad nebuvo inicijuota jokios rimtos diskusijos, bent pasarosius dviejus metus nieko rimto nebuvo padaryta, tiesiog buvo miegama, miegama ir nieko nedaroma. Aš manyčiau, kad komitetui galėtų būti naudinga pasikviesti duomenų apsaugos e, struktūros darbuotojus ir paprašyti atsiskaityti už savo veiksmus, nes iki šiol nieko nebuvo daroma, o galės kažką nuveikti turi. Ir savo rekomendacijose aš nepaminėjau e, būtinybės reformuoti e, duomenų apsaugos e, struktūras. Galėtų atsirasti galbūt koks nors, sakykime, komisaras, tai galėtų būti renkamos pareigybės, ir ta institucija būtų atsakinga už asmens duomenų e, apsaugos gynimą, būtų atsakinga už mūsų visų privačių teisių gynimą. 2000 pareigūnų Europoje dirba duomenų apsaugos rytie, kiek aš žinau, dauguma jų neturi reikiamai techninių žinių, kad galėtų šias pareigas užimti. Galbūt yra tik vienas, du, na keletas, kurie e, žino, kas yra kompiuterinė inžinierija, kas yra privačių duomenų apsauga, kas yra informatika apskritai. Ir vietoj to, kad būtų priimami inžinieriai šias pareigybės, priimami biurokratai. Štai kokia yra situacija. Tad mano kuklus siūlymas būtų toks, mes turėtume numatyti kvotas. Tai yra labai uh, paprastas instrumentas, bukas pakankamai, bet kitos išeities nėra. Bent 25 procentai šias pareigas užimančių žmonių turėtų būti gerai kvalifikuoti profesionalai. Problema yra iš tikrųjų labai rimta ir mes turime labai rimtai pasižiūrėti, kaip tą problemą išspręsti. Grįžtu prie man užduotų kitų klausimų. Aš net daviau jokios ataskaitos transatlantiniai ekspertų grupiai. Niekas nežino, kas tai yra. Aš savo pranešime miniu tą grupę, bet niekas nežino, kas tai yra. Nedaviau duomenų. Gaila, kad ankstesnė ekspertų grupė buvo tokia slapta, mes nežinom, kas yra tie žmonės, negalėjom užmėgsti su jais kontaktų ir pasidalinti savo žiniomis ir patirtimi. Kai dėl Microsoft E, veikimo nuotolinės kompiuterijos srityje. Galėčiau pasakyti štai ką. Na taip. Jeigu pažvelgtum 2008-2009 metus, Microsoft ėmėsi vystyti nuotolinę kompiuteriją. Tai buvo dalykai susijęs su mano darbo sritimi. Microsoftas norėjo, kad dėl konkurencijos dalykų daugiausia klientų būtų nukreipti e, į nuotolinės kompiuterijos rytį ir naudotųsi būtent Microsoft nuotolinės kompiuterijos sistemomis, kad būtų galima toliau plėtoti šį verslą ir turėti pakankamai vartotojų. Tačiau manyčiau, kad buvo galima pasiteikti ir tvirtesnę politiką. Trūko žinių kompeti... konkurencijos e, e, sritį kūruojantiems asmenims ir jie, aišku, būtų kurie užkirsti kelią kai kuriems Microsofto veiksmams, jeigu turi pakankamų žinių. Dabar antroji serija klausimų. Kaž, kai kas minėjo, kad vasario mėnesį, po to, kai aš pateikiau pranešimą, aš pateikiau rekomendacijas dėl žmonių, kurie spėja apie problemas ir pavojus. Buvo pateikti pakeitimai. Spalio mėnesį abu pakeitimai yra geri. Aš tiesiog siūlau pasiūlius tvirtesnį paketą vasario mėnesį. Nes aš manau, kad iš tikrųjų yra labai sunku e, numatyti teisinį neliečiamumą ir suteikti prieglopsį žmogui, kuris pateikė reikiamą informaciją. Ir neseniai dėl prieglopščio tas pakeitimas buvo nagrinėtas ir mums pavyko šį aspektą įtraukti į skyrių susijusi su informacijos teikėjų apsauga. Reikėtų atlikti teisinę studiją, kad būtų galima išsiaiškinti, kokia geriausia apsaugos sistema galėtų veikti. Nes jeigu mes netikėtume informacijos teikėjų altruizmu, tai sunku būtų patikėti tokio žmogaus kaip Snaudeno pateiktą informaciją. Negalima teikti, kad jungtinės valstijos nuolatos gaudys tos asmenys, kurie patekė informaciją, grobsios orostus ir toliau ir panašiai. E, tiesiog reikia turėti aiškias taisyklės ir reikia turėti patikimą e, apsaugą, kad žmonės suteikia reikiamą informaciją galėtų keliauti, gyventi savo gyvenimą netrikdomi dėl to, kokią informaciją pateikia. Prašom, kolegiai, žodis. Aš nežinau, ar tai vyko. Bet... Atsiprašau. Man atrodo, kad mano žodžių nesupratote. Aš e, angliškai dar kartą pakartosiu savo klausimą. Ar yra pavojus ar ne, kad, Micros, kad Microsofto programinė įranga vyriausybių yra naudojama viešos administracijos teisės saugos srityje ir ar NSA gali tiesiog šnipinėti tą vyriausybę per tas atsarginės duris Microsoft įrangoje. Nes žinome, kad yra sustarimų tarp Microsoft ir NSA. Ir ar tai reiškia, kad e, jeigu vyriausybė naudoja Microsoft programinį įrangą, ji yra pažeidžiama. Man atrodo, klausimas aišku, sako pirmininkė. Sudėtingas klausimas Trumpas atsakymas, aš nepasitikiu Microsoft programinė įranga, aš e, jos atsakiau e, per 15 metų ir naudoju visiškai tik tai vien tik tai e, nu, atviro kodo programą. Paaiškinimas, kodėl yra ilgas. Dažnai žmonės, kurie galvoja, kad yra atsarginių durų, yra, tai nėra iš tikrųjų atsarginės durys, tačiau techniškai tai paaiškinti užtruktų gana ilgai. Ačiū, baigiame šią sesiją. Labai ačiū, kad pasidalėjote savo žiniomis su mumis. Ir paskutinę dalį skirsime pranešėjui, kad jis padarytų išvadas. Ne? Turbūt bus malonu jums sužinoti, kad mano baigiamasis išvados yra mano kompiuterė, kuris guli štai ten. Tačiau aš Norėčiau paminėti keletą dalykų. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Kasparui Naboidenui, e, taip pat ponui Džepesonui, kolegoms dalyvavusiems paskutinėje sesijoje. Man atrodo, kad jos nusipelno didesnės auditorijos. E, labai gaila, kad daugiau e, kolegų neatėjo šį posėdį. Norėjau pasakyti dar keletą dalykų apie širtinę sesiją. E, šįryt matėme, kad yra svarbių klausimų kylančių dėl komisijos. Negavome atsakymų dėl Swifto ir e, laiško, kurį gavome iš valstybės sekretoriaus. Todėl mes turėsime dar kalbėti su komisija, neišspręsti klausimai dėl Europolo taip pat pieka kuriais turėsime toliau domėsis. Trečias dalykas, kurį norėjau paminėti, Belgacom ir e, Britų žvalgybos e, institucijos sustikimo, kas vyks vėliau. Dabar aš apie politinius dalykus nenorėčiau kalbėti, na, o tos tris dalykus, kuriuos norėjau paminėti, paminėjau E, jeigu dar ką nors pradėsiu kalbėti, tai žmonės tiesiog išeis, turbūt jau visi pavargo. Ir noriu padėkoti visiems už šiandieninę sesiją. Dėkoju visiems dalyvavusiems ir išlikusiems čia iki pat galo. E, ponas Bronsas klausė apie spalio trečią. Spalio trečią bus posėdis susijęs su Belgakomu ir kaltinimais dėl to, kad jis buvo infiltruotas GSHQ. Mes pakvietėme Junktinės karalystės atstovus ir e, Belgijos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną. Ir šis e, susitikimas vyks spalio 3 šešėlinių ir kitų narių prašymų. Pone Morvai, dėl posėdžio tvarkos, nes mes ketiname baigti posėdį. Ar tai bus e, tyriamasis posėdis 30 dieną? Tai pirmas klausimas. Ir antras klausimas. Ir ar neprisijungę išrinkti politikai gali vykti su delegacija į Vašingtoną? Aš būčiau viena iš jų, aš nepriklausau jokiai frakcijai, tačiau norėčiau vykti į šią misiją. Kalbama buvo tiek daug apie skaidrumą, todėl norėčiau iškelti šį klausimą skaidriai norėjau paskelbti, kad pirmadienį 30 rugsėjo po pietų, tai yra 15 iki 18.30 bus posėdis, tai bus keitimasis nuomonės, nuomonėmis su e, Junktinių valstybių pilietinė visuomenė. Keliomis e, organizacijomis antra sesija bus e, apie informatorius ir jų teisinė apsauga. Tai bus rugsėjo 30. Antras klausimas. Šį klausimą lemia koordinatoriai komitete. Nemanau, kad mes tai galėsime nuspręsti dabar, nes jį aptarė koordinatoriai ir tikriausiai, kaip žinote, yra daug diskusijų dėl tos konkrečios delegacijos sudėties ir jūsų prašymas nėra vienintelis, tačiau jis yra svarstamas. Norėčiau pirmininkai paminėti, kad e, klausimų projektas e, yra tarp jūsų dokumentų ir yra paskeltas. Jis gali keistis tik tai dėl tų prašymų, kuriuos pateiks šešėliniai pranešėjai arba nariai, pavyzdžiui, dėl Swifto, kuris laiks nuo laiko iškyla. Labai ačiū. Jeigu nėra daugiau karštų klausimų, tuomet noriu padėkoti visiems Janas turi karštą klausimą. Labai trumpai klausimas dėl Belgakomo atvejo. Ar bus e, Britų vyriausybės atstovų? Sekretariatas priminė Britų atstovams apie tai vėl ir aš e, e, informuosiu šiandienos pranešėjus, kokia yra pažanga šio klausimo. Labai ačiū. Pirminkė dėkoja vertėjams. Gero vakaro.